like meeting, so everybody... Norėčiau pradėti posėdį. Ar galite visi susėsti, prašo pirmininkė. Taip pat noriu paprašyti Lenkijos nuolatinės atstovybės atstovų užimti savo vietas. Gerbimieji kolegos, šiandieną regi komitete lankosi pirmininkaujančios Airijos atstovas. Jūs žinote, kad su ją Nuo sausio pradžios jau prasidėjo dėrybos, o šiandieną su mumis yra valstybės išlaidų reformų ministras ir tarybos pirmininko pareigas einantis Brendanas Haulingas, kuris pristatys Airijos programą. Jūs, aišku, galite papildyti e, pristatymą, bet daugiau aš pati nekalbėsiu, iš karto suteiksiu žodį jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai. Ypač aš noriu pasakyti, kad prieš pradedant ryšių Airijos kaklaraištį. Kągi, dabar turiu pasakyti, kad noriu padėkoti komitetui už galimybę susitikti su jumis ir pasikeisti nuomonėmis apie mūsų uh, ir jūsų politikos, politinės kompetencijos sritis. Per pastaruosius keletą mėnesių rengiantis Airijos pirmininkavimui ministrų taryboje turėjau galimybę susitikti su jumis, ponė pirmininkė, ir taip pat su uh, gausių pranešėjų būrių, pranešėjų, kurie atsakingi už sanglaudos ryties uh, teisės aktus. Tos diskusijos buvo naudingos, informatyvios ir šiandieną, lankydamasis Briuselyje, tesiu susitikimų virtinę, nes manau, kad mums labai gerai tą atlikti, kad galėtume geriau suprasti vieni kitus ir nekantrai laukiu glaudaus bendradarbiavimo su taryba bei jūsų komitetu per artimiausią pusmetį. 2013 metais mes minėsime Airijos 40-asias įstojimo Europos Sąjungą metinės, tiksliau ne Europos Sąjunga, tada tai buvo Europos ekonominė bendryja. Nebejotina, kad narystė Europos Sąjungoje Airijos gyvenime suvaidino nepaprastai didelį vaidmenį tiek socialinį, ekonominį ir politinį. Be to, Europos Sąjunga buvo pagrindinė Airijos ekonomikos atkūrimo programos vykdymo partnerė. Mes nebejotinai susidurėme su didžiuliais sunkumais tiek ūkio, tiek viešųjų finansų srityje Airijoje, bet mes esame įsipareigoję susidoroti su problemomis ir esu tikras, kad mes sugebėsime atkurti anksčiau buvusius standartus ir užtikrinti tvarų augimą. Airijos vyriausybė tvirtai tiki, kad ES narystė padės mums ir ateityje ir mes liekame įsipareigoję puoselėti ES vertybės bei a, siekti pažangos visų mūsų labui. Nuo to laiko, kai 73 metais Airija įstojo Europos Sąjungo, labai daug kas pasibaigė, pasikeitė. Ne tik tai išsiplėtė narių skaičius nuo 9 iki 27, artimiausių metų iki 28, bet ir patys, pats Sąjungos pobūdis pasikeitė, jį um, integracija pagilėjo. Ir vienas iš naujų principų yra tai, naujesnių principų yra tai, kad parlamentas įgyjęs yra daug didesnių galių. Ir tokia sustiprėjusi Europos parlamento pozicija man asmeniškai yra labai džiugi. Ir šiandieną, kalbėdamas jūsų komitete, noriu pasakyti, kad aš pats kitą mėnesį minėsiu gana ilgą darbo parlament, Airijos parlamente sukakti 30 metų. Aš dirbau abiejose rūmose kaip pirmininko pavaduotojas ir kaip um, žemutinių rūmų pirmininkas. Taigi visa šita padirtis man pravers einant uh, viešųjų išlaidų ir reformų ministro pareigas. O kalbant apie mano vaidmenį reformose, tai šiuo atveju aš siekiu modernizuoti Airijos nacionalinį parlamentą ypač parlamentinio tyrimo sritį tam, kad būtų sustiprinta šį funkciją. Kilus krizai visiškai teisingai kilo didžiulis susirūpinimas valdymo sistema, kuriai nebijotinai turi būti reformuojama. Todėl lygiai tokiu pačiu <clears throat> principu vadovaudamėsi, aš manau, mes suteiksime E, stip, daugiau galių parlamentui. Parlamentas turi dalyvauti visose pagrindinėse politikos srityse, o jos, ypač sanglaudos e, politikos sritis, turi suartinti Europą ir jos piliečius, o tai svarbu švenčiant 2013 metais pilietiškumo metus. Ypač man malonu, kad rengiantis mūsų pirmininkavimui, Airijos parlamentas turėjo galimybę išklausyti Europos parlamento pirmininko uh, E, Šulcą ir kad vyriausybė galėjo susitikti su parlamento pirmininkų suiga. Taigi manau, kad tai yra labai geras dalykas, padėsintis mums dirbti kartu. Ir galiu Jūs patikinti, kad aš ir toliau labai konstruktyviai pasirengę su Jumis dirbti. Šiais metais jau septintąjį kartą Airija pirmininkauja ministrų taryboje. Nebejotinai Tai yra, pirmininkavimas yra labai didelė galimybė, kurią vertina ir Airijos vyriausybė, ir mūsų visi žmonės. Pirmininkavimas parodo, kad ką iš tiesų yra sąjunga, kokia jos yra struktūra ir kaip jinai vienyje didelius ir mažus. Parodo, kad net tokia maža šalis kaip Airija gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir kad sąjunga gali būti plėčiama toliau. Praeitie pasiekėme gerų rezultatų, tačiau mes nemažiau gerai suprantame, kad šiandieną reikia kur kas daugiau padirbėti. Ir pirmininkavimo laikotarpis airiai suteiks galimybę parodyti, ką reiškia būti konstruktyvę ir, įsiparei, ir pareiginga valstybė nare, kuri atsiduria Europos sprendimų prieimimo proceso širdyje. Mes patys manome, kad galėsime išspręsti ES kylančias problemas ir jas spręsime glaudžiai bendradarbiaudami su mūsų partnerimis tam, kad po krizės sąjunga būtų dar stipresnė. Tačiau nereikia pervertinti savo galimybių. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, norime veikti sąžiningai, konstruktyviai ir siekti labai konkrečių rezultatų esame pasirengę bendradarbiauti glaudžiai su visomis e, šalimis partnerėmis, su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis, siekdami bendro sutarimo. Tokiu principu vadovaudamasi Airija praeitie pasiekė nemažų laimėjimų ir tikimės, kad mes ir šiemet ir sugebėsime tą padaryti. Dirbant su Europos parlamentu, Airijos, e, pirmininkaujantį Airiją stengsis deramai atstovauti tarybos pozicijai dary, vykdydama tai sąžiningai ir nešališkai. Nebijotinai, parlamentas ir taryba yra teisėkūros proceso dalyviai ir aš gerai suprantu, kad be konstruktyvaus dialogo su parlamentu mes negalėsime pasiekti tų ambicingų tikslų, kuriuos esame užsibrėžę. Mes pradėjome pirmininkauti taryboje tikrai labai sudėtingų metų tiek Airijai, tiek Europos Sąjungai. Pati Europos Sąjunga kita vertus irgi turi suvaidinti savo svarbu vaidmenį, atkuriant valstybių narių ekonomikas. Todėl mūsų pagrindinis strateginis prioritetas yra būtent ES ekonomikos augimas, konkurencingumo stiprinimas ir užimtumo didinimas. Mūsų pirmininkavimo pusmečio programoje leitmotyvų eina stabilumas, darbo vietos ir augimas. Pirmininkaujančios valstybės programa uh, numato visą virtinę labai konkrečių sprendimų, kaip siekti prioritetinių tikslų. Airijai pirmininkaujant prasidėjęs vyks devynios ministrų tarybos nuo sausio iki birželio. Pati programa grindžiama trim pagrindiniais, e, trimis pagrindiniais principais. Tai yra ūkio atsigavimas orientuojant jo veikla į žmonės, investicija, investicijos ir tinkamas Europos išteklių panaudojimas. Kaip jau minėjau, sanglauda yra šerdis visos mūsų augimo programos, nes jos pagalba galima skatinti augimą, kurti naujas darbo vietas, o kas yra labai svarbai, užtikrinti, kad 20 metais Europa bus pažangi, tvari ir džiaugsis visą apimančių ekonomikos augimų. 40 metų patirtis išmokė mus, kad sanglaudos politika visada buvo viena iš sėkmingiausių ES veiklos sričių ir kad būtent jie remiasi integracija, jie remiasi solidarumas ir konkretus sanglaudos politikos įgyvendinimo rezultatas matomas dabar 500 milijonų eurų žmonių vienijanti Europos Sąjunga, ją sudaro 27 valstybės narės ir 271 regionas. Finansinės investicijos nebejotinai yra didžiulės. Airijos e, patirtis sanglaudos fondų panaudojimo srityje buvo labai teigiama. Sanglaudos politika suvaidino didžiulį vaidmenį, kuriant Airijos ekonomiką. Unikalus e, pavyzdys būtų taikos programa, skirta Šiaurės Airijai ir pasienio su ją zonoms. Tai programa, kurią iš dalys finansuoja ES iš Europos regionų plėtros fondo. Ir uh, tos programos planas yra užtikrinti susitaikymą, <clears throat> padėti sutaikyti bendruomenės ir prisidėti prie bendros visuomenės kūrimo. Europos Sąjunga visada tvirtai rėmė taikos procesą bet kurioje savo teritorijos dalyje ir tą tik patvirtina praėjusiais metais Europos Sąjungai įteiktas Nobelio, įteikta Nobelio taikos premija. Naujoji sanglaudos politika ir jos taisyklės yra glaudžiai susijusios su metinės, finan, daugiametės finansinės programos dėrybomis. Aišku, pirmininkaujantį valstybę visada vadovausias teisėkūros procedūros reikalavimais, o mes turime numetę gana griežtus terminus, kada turėtume baigti kokius darbus. Aš asmeniškai manau, kad per airijos pirmininkavimą mes sugebėsime susitarti dėl viso paketo dokumentų ir tikiu, kad komisija taip pat mano. O tokio tikslo nauda, jeigu jis bus pasiektas, man bent yra akivaizdi. Mes turėsime labai aiškę teisinę bazę, kuri bus lengvai prognozuojama ir kurią bus lengva jau įdėkti 14 metais. Kaip jūs žinote, taryba iš dalies susitarė dėl bendro požiūrio į keletoje sričių balandį, e, birželį, spalį ir lapkritį. Turiu galvoje praėjusius metus. Yra kai kurie dalykai, dėl kurių dar reiks dėrėtis ir tai yra galutinės nuostatos, konstatuojamai dalis taip pat Europos grupavimas, kategorizavimas pagal teritoriją. Ir tikiuosi, kad vasarį mes galėsime jau susitarti vis tai dėl to dokumento. Taip pat dabar noriu pasinaudoti progą ir padėkoti Kipro ir Danijoje. Danijai kurios pirmininkavo iki mūsų ir kurios labai prisidėjo prie bendro darbo. Ypač didelį indėlį įnešė Lenkijos pirmi, Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu tam, kad pats anglos politikos peržiūros procesas prasidės 11 metais. Taip pat manau, visai tinkama būtų dabar patikinti regijų komitetą, kad mes sieksime geriausio sutarimo pagal daugiametę finansinę programą, kad būtų galima vykdyti uh, E, regionės plėtros programas. Be to, <clears throat> kompromisas, kuris buvo pasiektas prieš kalėdas dėl strateginių programinių elementų, yra irgi labai svarbus dalykas. Todėl aš manau, kad 13 metais mes pradedame darbą, pradedame <clears throat> visą procesą turėdami geras startinės pozicijas. Tačiau nereikėtų neįvertinti to didžiulio uždavinio, su kuriuo susidūrėme ir Kaip žinote, visos e, veiklos programos turi būti parengtos visose valstybėse narėse, dabar 27, o vėliau ir Kroatijoje 28, taip pat visose regionuose. Visi, kurie dalyvauja sanglaudos politikos įgyvendinime, puikiai supranta, kaip tai svarbu. Mes bendrai atsakome už bendrus tikslus, todėl reikalinga susitarti, kaip galima greičiau. Mes daryboje tikrai labai vertiname konstruktyvų parlamento dalyvavimą bendrame darbe ir abi teisėkuros institucijos tokio konstruktyvumo principų turėtų vadovautis ir ateityje. Todėl pirmininkaujančios šalies vardu galiu Jums pasakyti, kad labai glaudžiai dirbau ir ketinu dirbti su parlamentu. Mano <clears throat> kabineto nariai dalyvauja treito dėrybose, kurios, kaip suprantu, vyksta pakankamai gerai ir kurios remiasi tą platformą, kuri buvo sukirta, pir, sukurta pirmininkaujant Kiprui. Aš žinau, kad dėrybos uh, vyksta uh, ne visada vienodų tempų, bet mes turime susitarti iki vasaros. Pirmininkaujantį valstybę pasiruošusi dirbti tada, kada reikės. Ir galiausiai Aš manau, ponė pirmininkė, tikrai baigiantis Airijos pirmininkavimui, mes atvyksime ir jūs informuosime apie nuveiktus darbus. Taigi, ponė pirmininkė, Dar kartą noriu pasidžiaugti galimybę kreiptis į jūsų komitetą ir, kaip sako, Airijoje du žmonės mato tai, ko vienas negali matyti. Taigi, tuomi ir šią optimistinę gaidą norėčiau baigti savo pasisakymą. Thank you very much. Labai ačiū, ponė ministrė. Ir pagal mūsų tradiciją pirmiausiai norėčiau politinių frakcijų koordinatorius paprašyti pasisakyti. Pone Lambert, jūsų gražus balsas, tai kad jūs gal ir pradėkite šią diskusiją. Žinot, norėčiau pasakyti, kad būtų labai naudinga turėti ministro, jūsų ministrė kalbą, ypač turint galvoje ryte pasakytą Britų ministro pirmininko kalbą. Uh, Jūsų kalba buvo labai tiksli, aiški, konkreti. Dabar keletas mano komentarų. Nuseklumas. Nebejotinai, kad nuseklumas yra privaloma. Ir jūs žinote, kad kas beivyktų, socialiniai fondai turėtų sukaupti 300 tūkstančių eurų lėšų daugiau. Tai yra būtina galų gale. Tuo pačiu mes darome ir investicijas. Ir šito nereikia pamiršti, kai svarstome prievodas kurios siūlomos naujausiose teisės aktų projektuose. Nereikia pamiršti to vaidmens, kurį vaidina parlamentas, komisija, taryba, bet sanglaudos politika ir nuoseklus veikimas yra būtinas, norint paspartinti pažangą valstybėse narėse ir ne tik juose, nes mes turime pasirašę ir partnerystės susitarimų, nes negalime leisti, kad 2014 metų pradžioje ar net praėjus šešiems metams mes šešiems mėnesiams mes pradėsime dirbti. Mes taip prarasime labai labai brangų laiką. O per tuos mėnesius, jeigu vėluotume, tikrai prarasume daug. Dar viena pastaba. Pasigėdau ministrų susitikimo. Ar šie reikalai svarstomi bendrųjų reikalų taryboje, gal aš kažko nesuprantu. Nes jūs sakote, kad e, tikrai e, e, gerbėte parlamento kaip teisėkuros institucijos teisės. Bet yra labai daug svarbių dalykų, ne tik tai, kurie svarstomi ne tik dėrybose, bet e, kurie atsiranda teisės aktuose, tokiuose kaip reglamentas, kurį svarstome. Ir norėčiau sužinoti, kiek taryba ketina atsižvelgti į keletą iš tų, į tų siūlomus pakeitimų, kaip makro sąlygų nustatymo. Uh, taip pat švelnesnius verčių nustatymas, švelnė, geresnės ribos. Aišku, visą tai reikia svarsyti tada, kada jau žinosime, kada bus susitarta dėl daugiametės finansinės programos. Todėl noriu žinoti, ar mes galime sužinoti, kaip ketina veikti taryba kaip jinai ketina dėrėtis dėl mano paminėtų klausimų, nes jie labai svarbus. Galiausiai turime baigti tą darbą, nes tuo tarpu reikalavimą taisyklės išbarsyti keli, per kelis reglamentus. Dar vienas dalykas tai yra tarpusavio sąsaja tarp fondų. Jeigu mes kalbame kad reikia plėtoti inovacijas, sąsajas, kad reikia plėtoti uh, technologinę pažangą. Tai pažiūrėkite, kas vyksta e, dėrybose dėl um, kitos finansinės perspektyvos. Nuo ko rėžiami fondai? Nuo mokslinių tyrimų. Ir jeigu uh, bus mažiau skiriama lėšų ir regionų plėtrai, tai, manau, pačiu artimiausiu metu pajusime to pasiekmes. Nes lėšos iš regionos plėtros fondo keliauja įvairiomis skriptimis, įskaitant ir švietimą. Aš suprantu, kad daug yra problemų, bet mes, jeigu mes norime didinti konkurencingumą, mes turime galvoti apie šios dalykus, apie švietimą, apie mokslą, apie kvalifikaciją, nes kitaip jaunimas liks už darbo rinkos borto. Jūs sakėte, kad tikite Europos Sąjungą. Taip pat ir aš tikiu, kad Europos Sąjunga pažengs į priekį jums pirmininkaujant. Mes negalime 14 metais, vykstant rinkimų kampanijai, sakyti, kad mes praradome metus arba pasakyti, kad mes nesame susidarę dėl aiškios sanglaudos politikos. Mes negalime to savo leisti, negalime to pasakyti rinkėjams. Išgirdau neseniai, kad vasario 8-9 dieną vyks Europos vadovų taryba ir kad joje bus svarstomi dalykai susiję su daugiametė finansinė programa. Kiekvienais metais vyksta tokios diskusijos, bet nereikia pamiršti, kad finansų skirimas yra labai susijęs ir su sąnaudos politika, kuri, kurios svarba sunku pervertinti. Taigi esu įsitikinęs, kad mums pavyks nes mūsų frakcija, EPP frakcija sako, imkimės darbo. Ačiū už visus įsipareigojimus. Aš tikiuosi, kad tu, Lambertai, supratai, ką padarai. Įsipareigoju vadovauti daryboms, o aš kaip trialogų pirmininkė tave pakontroliuosiu. Bet aš nesijaučiu kaltas, sako pirmininkas, tai yra gera naujiena. Tas pats e, dabar iš socialistų frakcijos e, Ačiū, ponė pirmininkė. Tai tai Gerbiamas ministrė, aš Konstance Krei, kuri dėja negali šiandien dalyvauti posėdėje, norėčiau jūs pasveikinti. Taip pat jūs sveikinu ir savo frakcijos vardu. Sveiki atvykęs į mūsų komitetą. Mes uh, Žinome, kad Airija perėmė pirmininkavimą tarybai labai sunkiais laikais, nes e, reikia susitarti dėl finansinės perspektyvos, kuri pradės galioti nuo 2013 metų. Įvyko trilogas gruodžio mėnesį ir e, taryba ir parlamentas sakė, kad reikia dėrėtis Tai yra būtina tam, kad e, e, valstybių narių vyriausybės galėtų pradėti planuoti savo darbus naujos finansinės perspektyvos laikotarpiu. Mes norėtumėm, kad būtų tęsiamas ir ankstesnis bendradarbiavimas ir tikimės, kad iki vasaros pavyks ar susitarti su parlamentu ir su Airija, kuri pirmininkauja. Gerbiamas ministre, jūs uh, Paminėjote įvairių svarbių elementų, tai yra ir plėtra, vystimasi, socialinė sanglauda, užimtumas. Tai yra iš tikrųjų labai e, svarbus e, aspektai, jie svarbus visai Europos Sąjungai. Mes norime, kad būtų užtikrintas stabilumas tarp uh, miestų, taip pat ir labai nutolusių regionų, tai yra svarbu norint kurti ir darbo vietas. Aš norėčiau pateikti pastabą dėl to, kaip vyksta dėrybos dėl fondų ir EMF. Ponas Van Rompoj e, turi savo vaidmenį, o jums, e, ministrė, tenka jūsų vaidmuo. Mes e, daug kartų diskutavome apie finansinę perspektyvą ir suprantame, kad mums reikia tokių elementų, kurie susiję su reglamentu apie sanglaudos fondą. Tokios pozicijos laikosi ir mūsų frakcija. Norėtumėm, kad jūs mus e, plačiau informuotumėt apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl EMF, o taip pat ir dėl e, sanglaudos fondų. Baigdamas noriu Jums palinkėti sėkmės Airijos pirmininkavimo metu. Na, o visiems europiečiams taip pat linkiu sėkmės Jūsų pirmininkavimo metu. Ačiū. Dėkoju. Toliau liberalų vardu ponas Graham. Ačiū. E, sveikinu. Aš e, pažįstu Jūs kaip kolega iš Airijos parlamento, su kuriuo daug metų kartu dirbame. Aš žiūriuosi, kad šiandien Jūs atėjote pristatyti prioritetų tokių svarbių regionų plėtros komiteto posėdžio metu. Jūs pastebėjote, kad regionų plėtra ir sanglauda atlieka labai svarbu vaidmenį ir mūsų valstybės ekonomikos raidoje tai suvaidino įtin svarbu vaidmenį. Aš ypač norėčiau priminti regioną, kurį aš atstovauju. Įsivaizduokit Airijos žemėlapį. Jeigu pažiūrėtumėte į mano apygardą, kurią aš apibūdinčiau kaip Afrikos Aleska, tai suprasmet, kad iš vienos pusės ji yra uh, E, plaunama Atlanto vandenino, iš kitos pusės yra Šiaurės Airija, taigi mes esam tarsi nepriklausoma respublika. Bet ES mes jau daugelį metų priklausom ir tuo džiaugiamės. Aš džiaugiuosi, kad yra kalbama apie taikos procesą. Aš mačiau, kad Per pastarąją kadenciją buvo paskelbtas ugnies nutraukimas ir tada Europos komisijos pirmininkas Žakas Deloras pasveikino tą paskelbimą ir sakė, kad Europa atsakys pozityviai ir praktiškai. Ir žinoma, kad Europa sudarytų programas reikia nemažai laiko, bet tą kartą mes sureagavome labai greitai. Buvo padidinta Europos Sąjungos. Uh, e, įmoka Tarptautiniam Marijos fondui, įskurtam 1985 metais, buvo sukurta daug darbo vietų šiaurinėse apygardose, Šiaurės Airijoje ir tai suvadino labai svarbu vaidmenį taikos procese. Tačiau to nepakako. Tuometinis komisijos narys, visiškai remiamas parlamento, kuris nebuvo reikalingas, bet parlamentas vis tiek pademonstravo vienbalsę paramą, uh, E, įsteigė taikos ir sutaikinimo programą. Mums buvo neramu, kad finansavimas tai programai ateis iš kitų fondų, kurie yra skirti pasienio regionams padėti, bet mes pasimokime iš praeities klaidų ir visas finansavimas taikai ir susitaikymui atėjo iš papildomų e, biudžeto eilučių. Buvo tai buvo papildomos lėšos. Pažvelgime į pastarosius septynerius metus, nuo 2007 iki 2013 metų. ES 275 milijonus eurų skiria taikos fondui, kuris dabar yra įvandinamas kaip taikos e, sutartis. Ir praeitą savaitę mūsų ministras, kalbėdamas Strasbūrė, sutelkė dėmesį taikos procesą ir pareikalavo, kad taikos e, e, formas būtų įtrauktas į finansavimą. Aš noriu pasakyti, kad mano atstovavimas regionas Šiaurės Airijoje bent jau anksčiau buvo įvardyjamas kaip pirmojo tikslo regionas. Tai buvo vakarinė siena. E, ir aš e, labai noriu, kad tas regionas ir toliau galėtų naudotis papildomomis lėšomis. Tačiau man šiek tiek neramu, nes e, prasidėjus 2000 metų pradžioje investicijoms e, mūsų regionas e, pasikeitė ir jis jau dabar yra traktuojamas kaip labiau išsivystęs. Bet iš esmės niekas daug nepasikeitė išskyrus kelių infrastruktūrą. Dabar jau tas mūsų regionas yra traktuojamas kaip labiau išsivystęs. Tačiau tai mums nėra naudinga, kadangi mūsų BVP vienam asmeniui e, viršė 90 procentų ES 27 valstybių narių vidurkį. E, Todėl buvo nuspręsta šį regioną daugiau nebepriskirti pirmojo tikslo regionams. Tačiau nepamirškime, kad užimtumo lygis tame regione, nedarbo ne, ne, ne lygis tame regione yra pats aukščiausias Airijoje - 16,5 procentai. 20 procentų e, daugiau negu ES vidurkis. Aš norėčiau paklausti pono Alemo, ar jūs išskirtumėt kokį ypatingą atvejį, kad 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu būtų numatyta nuostata kai kuriems specialiems ES regionams. Europoje yra daug tokių regionų, aš esu tikras, kad daugelis parlamentaras čia paminėtų tokių, kurie nukentėjo nuo nedarbo augimo, nuo ekonomikos nuosmukio pradžios. Ir mes struktūrinius fondus skirstant pris, esame priskiriami kitai kategorijai. Bet bendrai Europoje mes tengiamės vertinti precedentus. Yra precedentų. Jeigu pažvelgtumėme 2007-2014 metus, pamatytume, kad 20 valstybių yra regionų, kurie buvo patvirtinti kaip galintys gauti papildomą finansavimą arba finansavimą iš specialaus fondo. Aš manau, kad visų pirma reikėtų vystyti tą periferinę Airijos regioną visose 27 ir kitose 28 e, valstybėse. Mes neturime jausis baučiami dėl to, kad referencinis laikotarpis 7-9 metai buvo kitoks, o dabar padėtis nėra tokia graži, kokios mes norėtume. Tad, gerbiamas ministrė, aš norėčiau jūsų paprašyti pagalvoti apie tai. Galite būti tikras, kad parlamentas jūs parems. Aš noriu jums palinkėti geriausios kloties per mandatą, per jūsų pusmetį ir tikiuosi, kad šis pirmininkavimas bus labai sėkmingas. Mes jau šešis kartus labai sėkmingai pirmininkavome tarybai ir aš esu tikras, kad airijos ministrai ir jo kolegos užtikrins, kad šis pirmininkavimas būtų toks pasiekmingas kaip ir visi kiti. Ačiū. Paprašysiu ministro dabar sureaguoti tos tris komentarus. Thank you indeed. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt aš pradėsiu nuo padėkos ponui Van Nistelroj už labai pozityvų vertinimą, už ryštingą vertinimą, pripažįstant kliūtis ir numatant perspektyvą ateičiai tuo pačiu metu ryštingai siekti gyveninti mūsų nusistatytą darbo atvarkę. Pono Kamerono kalbos aš nekomentuosiu, tačiau e, tai tai neįeina į mano kompetenciją, bet mes visuomet labai atidžiai klausomės to, ką sako Britanijos ministras pirmininkas. E, dėl esminių konstruktyvių fondų, apie kuriuos mes čia kalbame. Jie reikšmė labai didelė, jie dabar yra e, kitaip apibūdinami, e, jų ypatybės pasikeitė, lyginant su tuo, kokie buvo, kai jie buvo sukurti. Tai yra traktuojama kaip investicinis fondas. E, turime suprasti, kad tai nėra fondų perpaskirsimas, tai yra tiksliniai fondai, o tikslas yra augimas. Augimas, darbo vietų kūrimas, ne, socialinės neligybės mažinimas. E, ES viduje. Aš iš savo asmeninės perspektyvos esu sakęs, kad yra svarbu ne tik ekonomiškai, bet ir politiškai, kad e, sanglaudos e, esmė e, bendrų gyvenimo standartų sukūrimas būtų neprarasta, nepamiršta ekonominio nuosmukio metu. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė kolega Vaniselroj to požiūriu. Dėl partnerystės susitarimų, taip. Jos rengiant dabar yra pasiekta nemažai pažangos. Kai žinau, ne visos vyriausybės e, tas pavienės programas tvarko, bet jos turėtų tai daryti, nepaisant to, kad e, pinigų e, padalymas ir padalimo specifika dar nėra e, iki galo parengta. Tačiau bendrai paketas yra aiškus ir e, žinoma, kaip jis atrodys ir jau galima dirbti. Ponas Vanisvaro pateikė labai konkretų klausimą dėl MFF e, paketų ir kaip jie bus susijęti su atitinkamais teisės aktais. Apie tai e, kalbėjo ir mano kolega sėdintis čia kairėje, ponas Tavrakakis. Jis bandė apžvelgti, kaip e, bandė paklausti, kaip mes iš tarybos pozicijos vertiname šios klausimus. Galėčiau Jūs patikinti, kad e, be bejonės vilėmės, jog MFF dėrybos bus baigtos tarybos posėdėje 7 ir 8 dienomis. Ir panašu, kad toks rezultatas bus pasiektas taryboje žinau, kad tarybos pirmininkas šiuo metu labai aktyviai dirba su, visais, su visom suinteresuotom pusėm, kad tas tikslas būtų pasiektas. Ir mūsų pačių parlamento pirmininkas Tyšekas susitiks su parlamento komisijos ir tarybos pirmininkais, siekdamas aptarti šios klausimus. E, kai tai bus padaryta, pats parlamentas turės duoti sutikimą. Iš mano uh, pusės žiūrint, man atrodo, kad e, prieš tai pirmininkavęs Kipras labai aiškiai pasakė, mūsų pirktakai aiškiai pasakė, svarbu išlaikyti esminį sanglaudos paketą. Tai buvo svarbu ir Kiprui, ir Airijai dabar pirmininkaujančiai. Aš norėčiau visus įspėti. Aš žinau, kad yra balsų sakančių, kad e, vienaip ar kitaip gali um, būti dėlsiama pažanga ir sanglaudos politikos rengimas gali šiek tiek užstikti. Aš galiu pasakyti, kad mes tenksime, kad taip nesitiktų. Kai bus priimtas sprendimas dėl paketo, e, mes dėl jo specifikos būtent čia sugrįšime ir tarsimės. Tai bus daroma įprastinė sprendimų prieimimo tvarka. parlamentas, aš galiu patikinti, bus e, e, aktyvus bendras sprendimų prieimėjas ir mes darysime viską, ką galime. Bet aš pirmą viliuosi, kad mes tą etapą pasieksime, kai tarybos ir parlamento nuomonės galės būti labai aiškiai suformuluotos, išsikeliant tikslą įgyvendinti partnerystės susidarimus, kad kitais metais užtektų paspausti mygtuką ir konkrečios aiškios programos pradėtų veikti. Dėl konkretaus e, e, pastebėjimo apie sinergijas. Aš visiškai sutinku su to, ką jūs sakėte. Aš žinau, kad mano kolega ministras Šerlokas šiuo klausimu susijusiu su horizontu 2020 labai domisi jis svarbus, kad užtikrintume ES konkurencingumą kad Europa išliktų pasaulio naujovių centras. Aš žinau, kad komisijos nariai Gegen Quinn labai tvirtą nuomonę to klausimu turi. Tos energijos turi būti išlaikomos, tačiau e, visa tai turi išplaukti iš dialogo ar net trialogo. Politinio nuseklumo klausimas, apie kurį kalbėjo ponas Tavrakakis. Aš visiškai su jumis sutinku. Dėkoju už gerus linkėjimus ir aš tikrai mielai e, kartu su jumis e, dirbsiu mums tenkantį darbą. Atsakant e, į savo gero draugo ir kolegos pono Galagerio klausimą, aš su juo Airijoje ilgą laiką dirbau, kai jis buvo visų gerbiamas parlamentaras, o paskui buvo visų gerbiamas žuvininkystės ministras, jis turbūt yra žinomas visoje ministerijoje. Jo apygarda Denigol yra periferija. Uh, E, tai yra labai, e, tai yra drastiškai kitas taškas negu mano rinkiminė apygarda. Mes skirtingus galus airijos užimam. Jo apygarda yra nepaprastai graži. Ir aš turiu pripažinti, kad e, tame regione sanglaudos finansavimas atliko istoriškai svarbu vaidmenį. Iš esmės buvo pakeistas periferinių apygardų, tokių kaip jo atstovavimai arba mano atstovavimai, uh, E, ekonominį peizažą. Aš žinau, kad kitose Europos regionuose irgi taip atsitiko. Tokį darbą mes esame įsipareigoję tęsti ir mums dabar tenka ta pareiga. Ir labai svarbu suprasti, e, kad mes e, toliau siektume sanglaudos politinė, kultūrinė, socialinė prasme. Uh, porą labai konkrečių pastebėjimų. Ponas Galageris kalbėjo apie taikos procesą. Aš pats e, jį taip pat paminėjau. Mes pripažįstame, kokį svarbų vaidmenį Europos sąjunga atliko, stabilizuojant uh, taiką Airijos saloje. Kitą savaitę komisijos narys Hanas organizuoja formalų šio įvykio pažymėjimą čia Briuselėje. Kiek žinau, ponė pirmininkė, jūs esate pakviesta kaip viešne. Tikiuosi, kad visi komiteto nariai ateis, nes e, šis pasiekimas yra labai svarbus sanglaudai bendrai. Ir pateiksime konkrečių pavyzdžių e, besidriekiančių per sienas, per bendruomenės, per skirtingas kultūras. E, tame renginyje dalyvaus Šiaurės Airijos ministras ir ministro, pirmin, ministras pirmininkas ir ministro pirmininko pavaduotojas. Dar vienas dalykas, ponui Galageriui atsakant, jis kalbėjo apie savo regioną. Aš čia esu pirmininkaujančios valstybės atstovas, todėl negaliu labai e, smulkmeniškai nusileisti prie pavienių Airijos regionų. Bet e, labai teisingai pastebėjote, kad e, su kokiais sunkumais susiduria pereinamo laikotarpio regionai, ypač pasibaigus referenciniam laikotarpiu. Jie išgyvena nemažai neramumų. Galima rasti tokių nenuseklumų, netitikimų paties regiono viduje. Mes jau matėme, e, kaip e, e, ekonomika nuolat augo į viršų, bet dabar tas augimo modelis pasikeitė. Aš žiūriuosi, kad Europos parlamentas turi nuomonę šį klausimą, kiek žinau, ir taryba turi. Uh, E, bus regionų, kurie e, vienu metu galbūt atrodė labai e, gerai klesintis ir viršė 90 procentų vidurkį, bet dabar padėtis pasikeitė ir galbūt būtų galima rasti galimybių, kad būtų atgaivintas tas ekonomikos augimas. Taigi tą aš pripažįstu ir jums pritariu. Ačiū. François Folzi. Madame la Présidente, Monsieur le représentant de l'Irlande. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Pirmiausia, žaliųjų frakcija. Noriu pabrėžti, kad mes labai džiaugiamės, kad pirmininkavo valstybė, kurios simbolis yra žalias. Žaliesiems tai yra toks paskatinimas ir aš tikiuosi, kad ta žalės spalva paskatins ir jūsų pirmininkavimą geriau vykti. Išklausius jūsų kalbą ir išklausius jūsų ministro pirmininko kalbą Strasbūrę, man susidaro įspūdis, kad jūs tvirtai esate susirūpinę ES reikalais ir aš jumis pasitikiu, galiu pasakyti. Aš manau, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tas pasitikėjimas yra reikalingas, jis svarbus dėl to, kad e, tokiu būdu galima atgaivinti um, optimizmą, kuris skambėjo jūsų ką tik išsakytoje kalboje. O grįžtant prie regionų plėtros, mes matėme, kokių sunkumų iškilo derantis dėl MFF, daugiametės finansų perspektyvos. Ir e, gali būti, kad tas pasiūlymas e, per kitą vadovų susitikimą pasidarys dar sudėtingesnis, negu kad turėjome iki šiol. E, per skirtingus pirmininkavimus. Aš manau, kad sanglaudos politikoje yra labai svarbu išlaikyti tą naująją sąrangą, kurią pasiūlė Europos komisija, kurią pakoregavo ir patvirtino Europos parlamentas. Ir toje architektūroje, toje sąrangoje būtų tokie tarpiniai regionai. E, sanglaudos politika tada būtų aiškiau apibriešta iki tolimesnės ateities, tolimesnės perspektyvos. Ir žinotume, kaip bus su tais regionais, kurie dabar susiduria su ypatingais krizės sukeltais sunkumais. Reikia tarsi ieškoti tam tikrų amortizatorių, kurie e, leistų sušvelninti tuos padarinius. Regionai, kurie išbrenda iš didžiausios krizės, neretai vis tik negali konkuruoti su stambiais urbanistiniais centrais ar turtingais e, valstybių regionais, kurie akivaizdžiai turi žymiai daugiau ekonominių pranašumų ir e, e, kaip žinia, sanglaudos ES dar toli gražu nepasiekėme. Tas darbas dar yra labai ilgas ir dar turbūt daug metų praeis, kol kažkas panašaus bus pasiekta. Uh, Prezidentas Olandas, e, kuriam aš pritariu, sako, kad reikia skirti kuo daugiau dėmesio periferiniams regionams. Tie regionai yra silpnesni, jie turi struktūrinių problemų, struktūrinių sunkumų. Ir jiems yra būtina sukurti tam tikrus nuolatinius koregavimo mechanizmus, kad kiekvienas europietis galėtų suprasti, E, kad nepriklausomai nuo to, ar jis gyvena Europos centre, gražiajame žemynė, ar kokioje saloje, ar Europos pakrištyje, e, dalyvauja Europos projekto e, kūrime. Taigi to aš tikiuosi ir mes norim palinkėti, kad pirmininkaujantį Airiją šiek tiek sugražintų ant vėžio Europą, kuriai dabar trūksta tarsi aiškios veikimo krypties. Ačiū. Ernst. Dėkuoju toliau Kornelija Ernst. Ačiū. Aš pono Omaje, mūsų koordinatorius vardu, jo beje dabar čia nieko, jo nėra, o taip pat ir GUE Um, frakcijos vardu norėčiau Jūs pasveikinti pas mus atvykus, linkiu Jums sėkmės, aš žiūriuosi, kad Jūs pasisakote už Europą, esate pro-europietis, visą laiką malonu tokius žmonius, žmogų sutikti, nes tokių žmonių Europoje vis mažėja. Noriu pateikti tris pastabas. Visų pirma, dėl ilgametės finansinės perspektyvos. Jūs žinote, kad mes esame labai susirūpinę dėl to Pažvelkime, kaip vyksta e, dėrybos taryboje. Vokietija, Jungtinė karalystė e, teikia savo pasiūlymus ir panašu, kad jos tarsi e, rungėsi tarpusavį, kas labiau sumažins finansavimą. Vis dėlto ES yra ir daugiau valstybių narių, kurioms, į kurias reikia atsižvelgti, kurioms reikia lėšų. Mane domintų Airijos pozicija, nes aš paskaičiau, kad uh, Airija mano, kad biudžetas bus dar labiau sumažintas. Airijos ministrė žiniasklaidai pareiškė, kad ES biudžetą dar reikėtų sumažinti 15-20 procentų. Jis sakė, kad e, laikosi pragmatiško požiūrio. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti Airijos poziciją dėl biudžeto mažinimo. Kaip jūs įsivaizduojate biudžetą? Ar jūs pateiksite kažkokį konkurencingą pasiūlymą, ar pritarsite tokiam? Dar viena pastaba. Aš esu iš tokio regiono, kuris nėra labai turtingas, nors jis yra ir iš turtingos Vokietijos. Aš esu iš Saksonijos. Ji yra rytuose prie Lenkijos ir Čekijos tame regione. Taigi, pas mus nedarbo lygis taip pat uh, praėjusiame dešimtmetyje buvo aukštas, maždaug 20-25 procentai. Mes dabar esame perinamasis regionas ir dėl to ateityje gausime mažiau lėšų, dėl to mes esame susirūpinę. Mes esame vieni iš tų 55 regionų, kurie dabar gaus drastiškai mažesnį finansavimą ir mums tai yra katastrofa, nes e, tai atslieps ir mūsų infrastruktūrai. Galbūt jūs galite dar pakomentuoti ir tuos perinamosius regionus. Na ir galiausiai paskutinė pastaba. Visi kalba apie biurokratijos mažinimą. Jūs irgi žinote, kad e, tik kalbant biurokratijos tik daugėja. Gal jūs manote, kad yra kokiu nors galimybių ir jeigu taip, tai kokių e, sumažinti biurokratiją, sanglaudos politiką, ką ketina daryti šioje srityje, pirmininkaujant Airija. Ačiū. Labai ačiū toliau Vladimir Manka. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán minister. Ket... Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, aš klausiausi jūsų pasisakymo ir prisiminiau, prisiminiau ką yra pasakęs uh, ponas Emerson. Uh, jis uh, sakė, kad uh, nieko um, svarbaus neįmanoma padaryti prieš tai e, viso to neįsivaizdavus mintise. Man atrodo, ne vien tik tais Europos parlamento e, regioninės plėtros komitetas, bet ir taip pat taryba tikisi, kad žodžiai, kad nuo žodžių bus pereita prie veiksmų. Dėl biudžeto. Aš kalbėjausi su um, biudžeto specialistais iš Airijos ir buvo um, man pasakyta, kad Airija ko gero labiausiai, geriausiai iš, pas, išsisavina ES lėšas iš visų kitų, tarp visų kitų šalių. Uh, Mano šalyje e, e, žmonės diskutuoja apie tai, ar regionai patys turėtų tvarkyti savo lėšas, ar tą turėtų daryti centralizuota e, vyriausybė. Slovakijoje mes regioniniu būdu bandome pasiekti susitarimą ir ko gero Airijoje buvo pasiektas sėkmės dėl to, kad Airija nedidelė šalis ir viskas e, buvo daroma per ministerijas. Aš norėčiau, kad jūs pasidalintumėte savo patirtimi e, apie tai, kaip yra gaunamos ES lėšos. Uh, thank you again. Can I begin? Ministras, labai ačiū. Norėčiau pradėti nuo pirmo kalbėtojo šiame diskusijos etape. Be abejo, Airijos simbolis yra žalia spalva, mūsų šalyje ir žolė yra žalia, dėl to turime geros jautienos. Aš e, tikiuosi, kad ir jums jį patinka. Jūs buvote išreiškę susirūpinimą dėl, susirūpinimą dėl to, kad vis dar tęsiasi diskusijos dėl ilgametės finansinės perspektyvos. Uh, Mes anksčiau tikėjomės, kad pavyks susitarti e, vasario pradžioje, 7-8 dienomis. Aš žinau, kad e, pirmininkas Van Rompui tiki, kad bus įmanoma pasiekti susitarimą. Na, o paskui aš informuosiu ir parlamentą Svarbu nepamiršti vairių elementų, kurie sudaro MMF. Aš esu įstikinęs, kad pavyks suformuoti gerą sanglaudos biudžetą. Tai yra ir mano kompetencija. Aš esu įsitikinęs, kad susitik, susitarimą dar galima pasiekti, bet be abejo visiškai netrukus reikės parengti tokio susitarimo detalės. Jūs minėjote europinį projektą, kalbėjote ir apie optimizmą. Aš esu optimistas. Ir Airija yra nusteikusi optimistiškai, nors mes išgyvename labai sudėtingą laikotarpį per pastarosius trejus metus ir per mano politinį gyvenimą. Bet mes visą laiką remiamės tuo, kuo remiasi ekonominis augimas ir ateityje mes naudosimės kitokių ekonominių modelių, mes remsimės ne bankininkystę ir uh, spekulacijomis, bet uh, nova, inovacijomis, eksportu. Aš nenoriu naudoti savo padėtimi, bet pasakysiu, kad mums dar vis reikia paramos uh, dar ne viskas mūsų šalyje yra padaryta ir atlikta, bet aš esu optimistiškai nusiteikęs Airijos ateities atžvilgio, taip pat ir Europos ateities atžvilgiu. Nors ir skamba grėsmingi balsai, kad reikia dar kartą tarsi patvirtinti Europinį projektą kaip patį svarbiausią istorijos projektą. Na ir be abejo, Airijos pozicija čia išlieka tvirta. Jūs taip pat minėjote pereinamuosius regionus. Ir man atrodo, kad jūsų metodas e, dėl e, smūgio sušvelninimo e, yra tinkamas metodas. Iš tikrųjų, sanglaudos politika tai yra tam tikra kelionė, kurios metu mes tengiamės užtikrinti, kad niekas nelieka gale. Tai vis dėlto yra ir demokratiškai išrinktų uh, žmonių užduotis, norint užtikrinti, kad instrument, taikant instrumentą pasiekiamas tikslas. Mano šalis Airija taip pat yra sala, ji nėra kontinentas, taigi aš suprantu periferinių e, regionų situaciją, periferiniai regionai yra paminėti ir ES veikimo e, sutartyje ir jais rūpinamasi taikant e, mūsų dabar nagrinėjimus finansavimo instrumentus. Pane Ernst taip pat minėjo ilgametę finansinę perspektyvą. Dabar dėl Airijos pozicijos. Galbūt turėčiau pasakyti štai ką. Galėčiau perfrazuoti tą, ką pasakė Airijos premjeras. Uh, Airija norėtų, kad būtų tinkamai veikianti ES, kurioje būtų tinkamas e, junginys iš um, tikslų, uh, išteklių, ekonomikos augimo ir užimtumo. ES turi, tokį biudžet, turi turėti tokį biudžetą, kuris atitiktų mūsų užduotis. Na ir Airija savo pirmininkavimo metu darys viską, kad uh, E, toks biudžetas būtų suformuotas. Mes darysime viską, ką galime, bet mes esame tik viena iš 27 valstybių narių. Mes tikimės artimiausių metų suformuoti tokį biudžetą, kuris atitiks mūsų tikslus. Taip pat aš suprantu jūsų svarbę pastabą apie tai, kad ir turtingose šalise yra skurdžių regionų. Tai gali būti labai nepalankioje geografinėje situacijoje esantis regionas arba galbūt dėl istorinių priežasčių kažkoks tai regionas yra atsidūręs sunkioje situacijoje ir tai reikia pripažinti. Jūs taip pat e, tiravotės dėl biurokratijos mažinimo. Aš savo pasisakymo pradžioje jau sakiau, kad mes Airijoje įsteigėme naują ministeriją, tai yra mano vadovaujama ministerija. E, aš esu valstybės išlaidų ministras. Tai reiškia, kad aš esu atsakingas už visas valstybės išlaidas, o taip pat ir už šio sektoriaus reformą. Mes esame tvirtai įstikinę, kad reikia reformuoti valstybės teigiamas paslaugas tam, kad jos atitiktų siekiamus tikslus. Man atrodo, kad visi žmonės tikisi, kad lėšos bus panaudotos teisingai. Mes turime užtikrinti, kad tai, ką darėme prieš kad dabar nesilgsime taip pat, kaip elgiamės prieš 50 metų. Reikia viską supaprastinti, mažinti e, biurokratiją, mums tai yra svarbu. Tačiau e, turime elgtis nuosekliai. Turime laikytis teisinių struktūrų įsipareigojimų, turime užtikrinti nuoseklumą ir taip pat atskaitomumą. Ponas Manken, ačiū už jūsų komentarus apie, apie jūsų entuzijazmą. Tikrai tikiuosi, kad jie pasiteisins. Jūs kalbėjote apie tai, kaip turėtų būti valdomos lėšos ar centralizuota ar regionų lygmenių. Man atrodo, kad čia valstybės narės pačios turi apsispręsti. Mano patirtis rodo štai, ką Airija yra labai maža. Mes um, turime du regionus, tai yra pietričių e, regionas, kuris geriau išsivystęs ir šiaurinis regionas, kuris prač, prašiau išsivystęs, tačiau ir tarp šių regionų yra neligumų. Ir mes e, koordinuojame veiksmus abiejose šiuose regionuose, tai pasiteisino Airijai. Taip pat Airijoje labai pasiteisino investicijos į žmonės, ne vien tik tais infrastruktūrą. Na, bet e, visa tai jau priklauso nuo nacionalinių vyriausybių, o taip pat ir regionų sprendimų, kas joms yra geriausia. Uh, uh, have... Ačiū, gerbimieji kolegos. Yra keletas norinčių pasisakyti. Ir turiu pasakyti, kad tuoj jau uždarau sąrašą, taigi dar penki kolegos nori pasisakyti, tai gal visi penki ir išdėsti savo nuomonę. Taigi ryte Boštinar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, turėjau malonumą su jumis susitikti praėjusiais metais. Ir <clears throat> nekartą susitikau su jūsų kolegomis, kitais airijos pareigūnas. Turiu pasakyti, kad esu labai patenkintas mūsų bendradarbiavimu ir tais tarp instituciniais ryšiais, kurie nusistovėjo. Aišku, airija pradėjo pirmininkavimą tada, kai mes žymėsime 50 metų Elizėjus sutarties sukakti, kuri buvo pasirašyta Degolio ir Adenauerio jūs savo kalboje tai paminėjote ir paminėjote pagrindinius dalykus. Krizės metu mes labiau negu bet kada turime jausti pareigą, bet kita vertus nepamiršti ir mūsų ambicingų tikslų. Ir tai yra, ką jūsų ministras pirmininkas praėjusią savaitę sakė parlamente. Uh, nes Be kita, ko ir jūsų kalba parodo, kad Irija yra tvirtai įsipareigojusi ir įsipareigojusi plėtoti sanglaudos politiką. Jūs nebejotinai turite teisę mums priminti, kokią naudą teikia sanglaudos politika ir e, kokias pasiekmes skaudžias mes pajustume, jeigu jos biudžetas būtų sumažintas. Mes tikrai pritarėme tam, kad būtų biudžetas suformuotas tinkamai. Mes tikrai nesame aklai pasiryžę siekti taupumo bet kokią kainą. Esu įsitikinęs ir jūsų kalba tai parodė, bei atsižvelgiant į mūsų diskusiją su airijos pareigūnais, esu įsitikinęs, kad praeito darybos bus puikiai paruoštos, vyks tikslingai ir kryptingai. Ir kaip visi mano garbus kolegos, mes tikrai visi gausime, ko norime. Tai yra, teisės aktai turi būti gerai parengti, laiku priimami turi būti rengiami vadovaujantis integravimo procesu, tam tai būtina norint užtikrinti sanglodos politikos įgyvendinimo pradžią jau 14 metų pradžioje. Pirmininkas Martinas Šulcas ir patys svarbiausi pranešėjai sektorių politikos klausimais yra sakę, ir čia parlamente, ir už jo ribų, kad jokio ES biudžeto nepatvirtins Europos parlamentas, joks kompromisas nebus priimtinas, jeigu nebus pasilta kaip reikiama. Ir tikrai parlamentas nedvėjodamas atmes biudžetą. Todėl noriu paklausti, ar pirmininkaujanti Airija pritars Europos parlamento pozicijai. Iš tiesų tai mes nesiekėme atmesti pasiūlymų. Tai būtų labai prasta politinė priemonė. Bet ar pirmininkaujantį Airiją mus palaikys siekiant užtikrinti tinkamą sanglaudos e, srities finansavimą, kuris labai svarbus dalykas yra mums. Gerbiamas ministrė, labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote Airijai perėmus pirmininkavimą. Šiuo metu mes e, išgyvename krizę. Iki rinkimų tenka konstatuoti, kad situacija sudėtinga. Mes turime piliečiams parodyti, kad um, Europa yra svarbi ne tik tada, kai viskas gerai, bet kai ir įvyksta kažkokia krizė ir kad ES gali prisitaikyti prie krizės padarinių. 2014 metais vyks rinkimai į Europos parlamentą. Ar iki rinkimų jau mes galėsime žmonėms paaiškinti, kodėl taip svarbu ateiti į rinkimus ir balsuoti? Man atrodo, kad labai svarbu žmonėms paaiškinti, kad mes lėšas panaudojame prasmingai. Taip pat e, norėtumėm, kad e, ES biudžete būtų tiek lėšų, kiek reikia, tam, kad būtų galima e, naudotis įvairiais instrumentais. Antraip viskas tik ir liks žodžiais. Dabar krizės akivaizdoje mes negalime dar labiau mažinti biudžetą, mums reikia daugiau lėšų tam, kad galėtumėm pasiekti savo tikslus pagal e, e, darbo tvarkę 2020. Juk reikia ir mažinti nedarbą, ir skatinti augimą, ypač spręsti jaunimo nedarbo problemas. Be abejo, yra daug įvairių problemų įvairiose šalise. Tačiau komisija tarptautinė tarptautinėme valiutų fonde jau ko gero suprato, kad jeigu mes tik taupysime, tai užsibrieštų tikslų nepasieksime. Kuo, labiau, kuo daugiau taupome, tuo situacija atrodo dar labiau blogėja. 2012 metais piliečiai patyrė didelį įsikolinimą, įsiskolinimą ir man atrodo, kad taupimo programos nepasiteisino. Be abejo, reikia gerinti biudžetinę situaciją, tačiau netokiamis priemonėmis. Dėl to mes manome, kad reikia investuoti Reikia investicijų tam, kad galėtumėm išspręsti krizę sukeltas problemas. Tai yra būtina. Ir dėl to, gyventinant atitinkamas programas, reikia skirti pakankamą finansavimą tam, kad valstybės narės tokias programas galėtų įgyvendinti. Galėčiau pateikti pavyzdį iš mūsų komiteto gyvenimo. tiksliau pateiksiu pavyzdį iš e, realaus gyvenimo. Dabar e, Europoje yra daug bedarbių, jie skursta ir negali susirasti darbo. Mes e, investuodami turėtumėm spręsti tokias problemas. Taip pat reikia kažkaip tai užtikrinti ir kad būtų sprendžiamos su sveikatos apsauga susijusios problemos tai siejasi ir su regionų plėtra. Man atrodo, kad vis dėlto dabar svarbiausia galvoti apie politiką, kuri kovotų su nedarbu. Baigdamas dar norėčiau pasakyti štai ką. Jūs taip pat esate iš salos. Europos Sąjungai salos yra išties svarbios. Dažnai salos Europos Sąjungoje yra mažos jų teritorija maža ir ekonominė situacija tokiuose mažose salose yra itin sudėtinga. Mes norėtumėm paprašyti, kad airijos pirmininkavimo metu jūs imtumėtės daugiau iniciatyvų dėl salų. Ačiū. Ačiū toliau, Nikos Rikamane. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ministrui už tokį puikų įvadą į mūsų diskusiją. Ir pasidžiaugti tą veiklą, kurią jūs jau vykdote, perėmė pirmininkavimą sanglaudos rytyje. Dabar dėl sanglaudos politikos. Mes, aišku, nebejotinai visada tokiu atveju kalbame apie investicijas ir apie finansavimą. Todėl labai malonu, kad jūs labai rimtai vertinate šią sritį, rimtai ketinate ginti sanglaudos politiką politiką ministrų taryboje ir taip pat darantis daugiametę finansinę programą. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie bendradarbiavimą. Vienaip ar kitaip šiame komitete mes daug bendradarbiavimui skiriame dėmesio, nes jisai gali padėti plėtros rytyje pasiekti papildomų rezultatų. Jeigu mes pagalvosime, kaip vyksta dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir to, kad regioninėme bendradarbiavimo programoms siekiama gauti papildomai 7 procentus dar lėšų, tai taryba tikrai nėra a, labai nusiteikusi bendradarbiavimui. Visokiu atveju jų nu- bendradarbiavimui nusiteikimas yra kur kas menkesnis negu mūsų noras pasiekti ambicingų tikslų. Todėl ar jūs manote, kad jums pavyks apginti įsipareigojimų sumą, kuri turėtų būti didesnė negu kad numačiusi komisija. Panas Albrechtas. Ačiū, labai ačiū Jums už pasakytą kalbą, nes jinai nubrėžia mums teigiamą perspektyvą. Aš manau, kad pirmininkaujantį Airiją perėmė sunkių laikų pirmininkavimą ir mes galime tartis tik tai dėrybų eigoje. Mes ir neslėpėme savo nuomonės. Aišku, jūs šiuo metu atstovaujate oficialiai pozicijai, tikrai nebūtinai tai yra airijos pozicija, bet jūs negalite taip pat užimti kažkokios tarpinės pozicijos, jūs arba turite pasisakyti už sanglaudą ar ne. Kitas dalykas, kad pozicijos skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Vienos daugiau gauna, kitos daugiau sumoka. Uh, Taigi, akivaizdu, ko mes galime tikėtis iš dėrybų. Mes vyksime į Belfastą ir padėtis, manau, tenai labai išaiškės. Yra ir už, ir prieš. Ir labai tikiuosi, kad jūs ne priskirsite sanglaudos politikos e, elementų neuždarysite jų po užraktais. Dėrybo eigoje tai bus labai svarbu. Tikiu, tikiuosi, kad niekas nebus nustumta į šoną. Jūs paminėjote Lenkijos pirmininkavimą. Tikriausiai ne dėl to, kad jūsų šalyje gyvena daug išeivių iš Lenkijos, kurie daro poveikį airių mąstymui. Lygiai taip pat ir atvirkščiai. Tačiau Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu taip pat dirbo labai skaidriai su parlamentu. Taigi Lenkijos atstovai dažnai dalyvavo mūsų grupės darbe, dalyjosi informaciją ir jeigu leisite, E, siūlyčiau nepamiršti Lenkijos pavyzdžio, užtikrinant skaidrumą. Ypač tai svarbu šiais sunkiais laikais. Taip pat jūs minėjote vieną dalyką <clears throat> savo kalboje, kad sieksime sutarimo vasarį. Bet įsivaizduokite, jeigu vasarį nepavyks susitarti, tai kas tada? Kokie tolesni jūsų politiniai planai? regionės plėtros ir socialinių fondų atveju. Ar jūs ketinate viską vis tiek sutvarkyti iki vasaros atostogų ar ne? Ar jūs turite planą? Nes nebejotinai šis susitarimas darys poveikį ir tarybos darbo grupėms ir treito dėryboms. Nežinau, ką jūs planuojate, bet būtų įdomu išgirsti, kokie yra jūsų politiniai planai. Ačiū toliau, Milas Mikolasukas. Pone pirmininkė, pone ministrė, aš ypač vertinu tą pagreitį, kokiu, tą greitį, kokiu pradėjo pirmininkauti Airija. Ir tikrai vertinu jūsų pastabas, ypač džiugu girdėti, kad Airija norėtų tinkamo finansavimo pasiekti. Tai ES tai yra kaip kelias, vis, kuriuo visi privalo judėti ir negalima nieko nustumti į šalikelę. Jeigu kalbame apie ūkio augimą ir užimtumo augimą, tai tada turime kalbėti ir apie investicijas. Per pastaruosius mėnesius Visgi mes girdime naujienas tik apie naujus taupimo planus, taupimo priemonės, mokesčių kelimą, išlaidų mažinimą. Aš atstovauju Rumunijai, kurią galima apibūdinti dviejopai. Arba po komunistinių šalis, arba sanglaudos politikos šalininkė. Sanglos politika tikrai labai svarbi šiais sunkiais laikys. Ir kaip jūs galite įsivaizduoti ir suprantate, Sanglaudos fondo likimas po 2013 metų ypač rūpi rytų Europos valstybėms ir ypač konvergencijos regionams. Nes vis dar egzistuoja problema tarp sanglos politikos finansavimo vairių lygių ir tuo, kad mes norime apriepti visus. Na, kolega buvo paskutinis pasisakantis, jis dabar žodis ministrui. Ačiū ponė pirmininkė ir noriu padėkoti visiems kolegoms už išvalgas ir vertingas pastabas, nes mes tikrai, mūsų darbo atvarkė tikrai ta pati daugelį klausimų jūs iškėlėte labai atvirai, atvirai komentavote, bet to jūsų pastebėjimai yra labai taiklus. Taip, Elizėjaus sutartis 50 metų minime, 40 metų kaip Airija įstojo į Europos Sąjungą, nors tas laikas prabėgo labai greitai, net nepajutome. Ir Airija iš nuo Britijos, Britanijos priklausanti valstybė, turiu galvoje ir eksportą, ir galų galę kultūrą, atsivėrė istoriniams Europos turtams. Ir tai turėjo nepaprastai didelį poveikį visus keturis dešimtmečius mūsų narystės socialiniai mūsų raidai. Mes, siekdami aukštų tikslų, niekada nes neatsiprašinėjama, nors ne visada jų pasiekima. Vieną dalyką turiu pasakyti, kad neseniai mes naujai perskaitėme ES įkūrėjų steigimo kalbas. Įkūrėjų tėvų ir motinų, pirmininkės pastaba, tai ką ten ir mamų buvo? Buvo, sako ministras. Na kągi, to įkvėpimo jie sėmėsi iš padėties, kuri susiklostė po antro pasaulinio karo. Didžiulis skurdas, krizė, būtent jie bandė, matydami to meto sąlygas, galvoti apie klėstėjimą ateityje. Mano kolega ir mano draugas, kuris anksčiau buvo ministro, dabar yra Airijos prezidentas kartą nuvyko į Junktinėse valstijose vykstantį sipozimą ir apibūdino save kaip Airijos ministras atsakingas už vaizduotę. Bet nėra nieko blogo, jeigu vaizduotė laki. Mes esame praktiniai žmonės, bet jeigu neturėsime vizijos, tai nieko nepavyks mums. Taigi taip mes ir dirbsime savo pirmininkavimo pusmetį. Jūs teisingai pastebėjote, kad terminai čia vaidina svarbu vaidmenį. Norėčiau dabar trumpai grįžti prie kai kurių klausimų. Ponas Businarų, kuris kalbėjo pabaigoje, irgi kalbėjo apie biudžetą. Ir ar pirmininkaujantį Airiją pritartų po parlamento neigiamai nuomoniai. Aš tiesą pasakius tikiuosi um, sąžiningai susitarti. Jūs žinote, dažnai yra sakoma, kad tai, kas geriausia, nebūtinai yra naudingiausia. Todėl žiūrėkime, kas yra gerai. Jau dabar aišku, nebus visi patenkinti. Taip negali būti. Bet jeigu mes nesusitarsime, nebus jokių garantijų, kad kažkada vėliau, kai dėrėsimės, galėsime susitarti. Rezultatas kaip tik gali būti priešingas. Kolega iš Graikijos, Kristo Helios. Man reikia pasitobulinti mano, patobulinti mano graikų kalbą, sako ministras. Taigi, aš manau, jūs uždavėte esminį klausimą, kuris rūpi demokratams, socialdemokratams. Nuo to laiko, kai parlamentai buvo renkami, mes turime galvoti, ką mes galime pasakyti savo rinkėjams, kurie siunčia mus dirbti į ES institucijas. Aš labai gerai suprantu, ką jūs norit pasakyti. Tokia pastaba. O kaip Airijos ministras atsakingas už biudžetą, aš dar geriau jūs suprantu. Nes aš daug geriau nei mano kolego žinau, ką reiškia taupimo priemonės. Ir beje, jos gali pakirsti piliečių pasitikėjimą demokratijos institucijomis. Bet mes, jeigu norime užtikrinti subalansuotą biudžetą, mes privalome imtis ir taupimo priemonių. Bet turi būti aiški ir uh, realistinė ūkio augimo ir užimtumo didinimo skatinimo programa. Nebijotinai, kad tai, ką jūs sakėte apie Airiją, aš atskirai pasižymėjau. Buvo labai gerų pastabų dėl investicijų politikos ir klausimų dėl regionų bendradarbiavimo bei šiais ryčiai skirtų lėšų sumų. Aš išgirdau, ką jūs sakėte, galų gale vyko diskusijos šią temą ir iki mano atvykimo į jūsų komitetą. Todėl labai gerai suprantu, ką aš noriu pasakyti. Pone Olbritai, pirmiausia atsakysiu jūsų paskutinį klausimą. O jūs klausėte, kokiu rezultatu tikiuosi pasiekti sanglaudos srityje, baigiantis Airijos pirmininkavimu. Atsakysiu tikiuosi, kad bus baigtos dėrybos, o tam man reikia užsitikrinti jūsų paramą, nes jį padės ne tik susitarti, bet ir pasiekti, kad dokumentų paketas bus kokybiškas, nuties kokybiškus gerus naujus kelius ir mes galėsime nuo kitų metų sausio pirmosios dienos jau naudotis sanglaudos politikos teikiamais privalumais. Dar vienas dalykas – Vienas svarbiausių e, funkcijų, kurias gali atlikti pirmininkaujantį valstybę narė, tai yra taktinė funkcija, taktikos funkcija. Tai yra techninė. Turi užtikrinti techninį darbą, kad viskas veiktų, kad vyktų slandžiai dėrybos, kad būtų uh, viskas daroma atvirai ir skaidriai, kaip kad jūs sakėte, buvo pirmininkaujant Lenkijai, o kitą savaitę susitiksiu su Lenkijos e, ministru, kuris atvyks į Dubliną. Rumunijos kolega Matula. Sanglaudos vaidmuo ir augimo užimtumo didinimo svarba. Jūs uždavėte tiesą pasakius didelį klausimą, nes visą tai dar sėtina su lūkesčiais. Nes nepamirškite, lūkesčiai yra tikroviški tik tada, gali būti pasiekti tik tada, jeigu jie atitinka tikrovės tikrąją padėtį, ją grinčiami. Nemanau, kad mūsų piliečių lūkesčiai per nelik dideli, bet tam, kad mes galėtume tuos lūkesčius patenkinti reikalingas labai stiprus pagrindas. Tik tada mūsų piliečių gyvenimui galėsime suteikti papildomą prasme. Nežinau, kiek regionų padaugės keistos Kroatija, bet dabar jų yra 271. Bet kuriuo atveju noriu padėkoti Jums už pasisakymus, už bendradarbiavimą ir, kaip Jūs sakiau, aš grįšiu į Jūsų komitetą ir tikiuosi, kad tada galėsiu Jūs informuoti apie sėkmingai baigiamas arba baigtas trejato dėrybas. You, minister, uh, ačiū ministrė, labai ačiū. Suprantu, kad jūs labai aiškiai matote, jog parlamentas e, kad jūs galite matyti, kad parlamento tikslai tokie patys yra kaip ir jūsų. Mes siekime, kad būtų padaryta tas pats jūsų pirmininkavimo laik, pabaigai kad būtų parengtas toks paketas, e, apie kokį mes kalbėjome. Aš nekalbu tik apie pinigus ir apie finansavimą. Kartais e, svarbiau yra tai, ar finansavimas atneš realios naudos, ar atneš e, ar pagerins Europos konkurencingumą ir atneš naujų darbo vietų. Taip pat mes tikime su jumis vėl susitikti jūsų pirmininkame pabaigoje ir tikimės, kada tik tai geras žinias mums atnešti. Ir mes bet kokiu atveju, net ir jeigu nenorėsite, priversime jūs ateiti. Labai ačiū ir dėkoju už dėrybų tvarkymą. Tiksliau už tai, kaip jūsų kolegos veda dėrybas. Jūs galite toliau dabar dirbti pagal planą. Mėlyje kolegos, mūsų laukia dar nemažai darbo. Vyko septintasis klausimas, kurį turėjome jau aptarti rytinėje sesijoje. Ir dabar pradėsime aptarinėti Jano Olbrichto nuomonės projektą dėl 2011 metų finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Janai, žodis jums. Thank you. Ačiū. Kaip žinia, šiuo metų laiku e, visuomet e, stengiamasi e, priimti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Dažniausiai daugiausia kalbama apie E, tai biudžeto kontrolės komitete. O mes regionų komitetas aprasai turime parengti nuomonės projektą, kuris yra pagrystas audito rūmų e, išvada. Mūsų nuomonė, kaip ir numato taisyklės, yra gana trumpa. Šia nuomonė yra mm, pagrįsta audito rūmų ataskaitos statistika ir skaičiais. Politiškai be abejo tuos pačius duomenys galima dviejopai panaudoti, kadangi mūsų kolegos atsvantys skirtingiems komitetams ne visuomet pasisako už sanglūdos politiką. Ir jie gali tuos duomenis panaudoti tam, kad pasakytų, jog padėtis išlieka labai bloga, kad pridaryta daug klaidų ir taip toliau. Aš mūsų komitetui siūlomoje nuomonėje e, siūlau labai aišku dalyką. Mano siūlomuose šeštuose punktuose yra parašyta, kad net jeigu išlieka klaidų, turime žinoti, kodėl jos atsiranda, kokios jų priežastys. Todėl labai svarbu, ir aš bandau pabrėžti, išnagrinėti viešųjų pirkimo procedūrų pažeidimus. Daugiausia tai yra valstybių narių lygmens problemos. Taip pat turime pasakyti, kad tai atneša akivaizdų pranašumą sanglūdos politikoje. Tai yra pozityvus poslinkis, lyginant su kitomis ES politikos rūšimis. Jeigu pažvelgtumėte audito rūmo ataskaitą, pamatytumėt, kad ten yra skaičių, rodančių, kad pagal Europos regionų plėtros fondą yra pasiekta palankių poslinkių, turiu galvoje klaidų, kad mažiau padaryta, procentų mažiau ir tos klaidos yra mažiau reikšmingos. Bendrai yra sakoma, kad metinės procentinis kainų lygis mažėja. Bet yra pateikta ir informacijos apie metodiką bei analizę. Ketvirtajame punkte yra pasakyta šis tas apie klaidų lygį, e, kuriuo vadovaujasi audito rūmai ir tas e, klaidos lygis turi būti nedidesnis kaip 2 procento, ne 5 procentai, kaip anksčiau. Aš norėčiau pasakyti, kad paprastai audito rūmų toleruojama paklaida yra 2 procentai sanglaudo politikoje. O sanglaudo politika yra bendro valdymo sritis, todėl netaip jau lengva yra tiek mažai klaidų pridaryti. Toks tikslas yra sunkiai pasiekiamas. Taip pat išskiriu e, metodus kuriuos komisija naudoja, kurdama savo veiksmų planą, dėl jo buvo priimtas sprendimas prieš keletą metų, yra sakoma, kad vis dažniau mokėjimai yra sustabdomi ir nutraukiami. Nepamirškime, kad valstybių narių lygmenių sustabdymai ir nutraukimai nėra labai priimtini, ypač per naująjį laikotarpį, kai bus pateikti pasiūlymai dar griežčiau mm, e, reguliuoti valdymą, automatiškai gali būti nutraukiama parama ir panašiai. Bet aš galiu pasakyti, kad tas procesas vyksta, tačiau audito rūmai laikosi nuomonės, kad nėra jokios garantijos, kad finansų klaidų išteisimo mechanizmas teikia kompensaciją už nustatytas klaidas, e, kur yra pakankamo dydžio. Taip pat e, reikia pasirūpinti, kad e, pagriežtinus metodus iš tiesų klaidų skaičius pasikeistų. Manau, kad bendrai ši nuomonė yra labai aiški. Mes norime parodyti, kad yra dedamos pastangos, yra pozityvių poslinkių, išlieka problemų, ypač valstybių narių viešųjų pirkimų srityje, tačiau galime stebėti, kaip kas vyksta ir palankiai sveikinti pokyčius. Mes regionų komitetas e, aiškiai duodam politinį signalą. Problemų yra, klaidų yra, tačiau jeigu dėl to nepasikeičia bendra pozicija į, apie sanglaudos politiką, bendra nuomonė apie sanglaudos politiką, tai nieko neturime keisti. Mes nesame analitikai, mes esame regionų komiteto politikai, todėl ši nuomonė yra parašta taip, kaip jūs ją matote. Ačiū dabar šešėliniai pranešiai Derekas Vonas, François Alfonzi. Fransavai Fonsiui, nes Erikovono nėra. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad mes pritarėme daugumai e, pono pranešėjų išsakytų pasiūlymų. Iš ties, dinamika yra palanki ir tą reikėtų pabrėžti. E, pagaliau susiformuoja mechanizmai, e, tokia stabilesnė sistema, pavienių bylų, pavienių dosie nagrinėjimas yra griežčiau kontroliuojamas, tai yra labai naudinga ir tai uh, užtikrina teisingesnį procedūrų įgyvenimą, kas yra naudinga mūsų piliečiams. Aš norėčiau vis tik tai pranešėjui pasakyti, galbūt čia yra vertimo į prancūzų kalbą problema. Penktame punkte man šiek tiek neaišku yra kas parašyta sakoma, kad galbūt mes per daug toli nuėjome, tikrindami, ar komisijos pasirinkti kompensavimo mechanizmai yra tinkami, ištaikymo, ištaisimo, klaidų ištaisimo mechanizmai yra tinkami. Penkto punkto formuluotė mūsų nuomonė turėtų būti šiek tiek diskutuota. Mes žinome aiškiai, ko norime, o šiaip nuomonė daugiau problemų nekelia. Ačiū Mikael Toirer. Ja, Ačiū, Danuta. Mėly kolegos, mielos kolegės, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai Jan Olbricht už išsakytą nuomonę. Aldė mano, kad visų pirma reikėtų konstatuoti, kad Europos audito rūmo metinėje ataskaitoje įvardintos klaidos vis dėlto yra didelės, jų yra daug, dėl to tenka apgailestauti, bet taip pat reikia konstatuoti, kad jų skaičius kažkiek ir sumažėjo, nes e, struktūrinių fondų politika nuolat buvo kritikuojama. Aš manau, kad reikėtų išsiaiškinti, dėl ko tų klaidų atsirado tam, kad ateityje pavyktų klaidų skaičių dar labiau sumažinti. Apie tai kalbėjo ir pranešėjas. 25 procentai patikrintų uh, E, pavedimų e, buvo neteisingi. Taip atsirado dažniausiai dėl nacionalinės teisės. Aš manau, kad čia e, reikėtų pareikalauti ir valstybių narių atsakomybės juk vis dėlto 80 procentų atsakomybės kompetencijų šioje srityje tenka valstybėms narėms. Mes kaip Europos parlamentas trilogo metu uh, turėtumėm siekti, kad būtų mažinama, kad būtų paprastinama administracija, kad būtų dažniau išmokamos fiksuotos sumos. Taip pat mes manome, kad čia svarbu paminėti ir sektorinius reglamentus. Jie turėtų būti gyvendinami e, sanglaudos politikos rytyje. Dėl biudžeto patvirtinimo. Aš džiaugčiausi, jeigu uh, būtų balsuojama balsų dauguma ir ateityje, ko gero, turėtumėm siekti didesnės kontrolės. Mums būtų svarbu patikrinti ne tik sąskaitų teisingumą, bet ir tai, kaip panaudojant lėšas buvo pasiekti tikslai. Pavyzdžiui, oro uosto statymas gali atitikti teisės aktus, bet galbūt ateityje tas oro uostas bus nenaudojamas, ten nesileis lėktuvai, taigi ekonomiškai tas oro uostas neatsipirks, nors lėšos ir buvo panaudotos pagal įstatymą, bet būtų buvę protingiau lėšas panaudoti kitur. Taigi, um, tarkim, ir e, Ispanijoje yra pavyzdys, buvo panaudota daugiau kaip 16 milijonų eurų statant uostą, kuris yra nenaudojamas. Taigi aš manau, kad um, kai lėšos panaudojamos taip neprasmingai, e, reikia kažką daryti, kad ateityje būtų sumažintas tokių atvejų skaičius. Man atrodo, kad prasmingas lėšų panaudojimas nusipelno mūsų dėmesio. Apie tai turėtumėm daug diskutuoti. Uh, Ataskaitoje išriškėjo neigiamų pavyzdžių, tačiau mes turėtumėm komisiją skatinti, skelbti ir gerus pavyzdžius. Reikėtų keistis geriausia turima praktika, patirtimi, nes iš tikrųjų yra ir daug teigiamų pavyzdžių, iš kurių galėtų pasimokyti tie, kurie e, dabar yra tarsi nusidėjėliai, nusik, e, veikiantis ne visai teisingai. Taigi, Prieš tvirtinant biudžetą e, komisija turėtų pasirūpinti, kad kaltieji būtų kad kaltieji e, prisimtų atsakomybę, nes Europos parlamentas tik per komisiją gali to pareikalauti. Ačiū. Kornelija Ernst. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjų už pranešimą tokia aktualia tema. Taip, iš tikrųjų yra klaidų daug, sakoma, kad reikia sumažinti finansavimą struktūriniai sanglaudos politikai. Bet e, kodėl tokios klaidos atsiranda? Reikėtų aiškintis priežastis. Tai yra būtina norint problemą spręsti. Man patinka keturi punktai bet kyla problemų dėl dviejų punktų. Visų pirma, dėl penkto. Man atrodo, kad mokėjimų sustabdymas ir nutraukimas nėra tinkamas dalykas. Aš kritiškai vertinu tokį punktą. Man atrodo, kad tikrai reikėtų savęs pasiterauti, ar tai būtų tinka, pati tankamiausia išeitis. Galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti penktą punktą, nes aš čia išvelgiu daug klaustukų. Kolegos jau uh, klausė ką reiškia, kad reikia klaidas ištaisyti. Kaip galima e, garantuoti, kad klaidos bus ištaisytos, man tai neaišku. Na, paskutinysis punktas man iš viso nepatinka. Aš tikrai sveikinu komisijos past, pastangas e, pagerinti kontrolę, bet e, dėl eksantą sąlygų ir kitų e, sąlygų nuo 2014 metų. Man tai tikrai e, kelia susirūpinimą. Man atrodo, kad dėl to atsiras dar daugiau klaidų. Jeigu ES nustatys e, naujas sąlygas valstybėms narėms, tai klaidų atsiras dar daugiau. Ačiū. Mm. Ačiū. Galvoju, ar gal komisija norėtų pasisakyti, klausė pirmininkė. Bet prieš pasisakant komisijai noriu paklausti. 167 RDF ir 70 9 iš kito fondo, kokia tai būtų proporcija? Gal jūs galėtumėte 70 iš 160 mokėjimų, kur nustatytos klaidos? Kaip proporciniu būdu tai atrodo? Ačiū komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Olbrecht, labai ačiū už jūsų nuomonės projektą atstovaujant šiam komitetui. Taip, e, mes e, matome, kaip jūs vertinate komiteto e, pranešimo pasiūlymą. Mes e, e, esame dėkingi už jūsų paramą išreikštą šiame pranešime. Bendraigi žinome, kad sanglaudos politika pastaraisiais metais e, buvo daug kritikuojama, ypač dėl jos finansinės pusės valdymo. Ir neretai tai buvo pagrįstai daroma, nes dar nuo 2008 metų įgyvename veiksmų planą, kuriuo yra stengiamasi pagerinti bendradarbiavimą su valstybėmis narimis ir fondų valdymą. Aš taip pat norėčiau išskirti, kad uh, Visos klaidos susijusios su sanglauda e, pristatytos audito rūmų ataskaitų pirmajame skyriuje e, yra aiškiai įvardintos ir sanglaudos fondui, ir e, struktūriniams fondams, ir socialiniam fondui yra skiriuose skirčiuose kalbama. Ir mes taip pat turime galimybę palyginti patirtį su ankstesniais metais. Matome, kad dabar 5,1 e, procentas e, yra paklaidos lygis, lyginant su 7,7 procentais ankstesniais metais. Septintame skyriuje yra kalbama e, apie FEDER, kaip žinia, FEDER neslapia socialinių fondų problemų, iš esmės jis e, egzistuoja savo ruoštų. Taip aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad metinė veiklos ataskaita jau 2011 metais išsakė uh, e, kad bus nemažas skolų skaičius nuo 3,1 iki 6,8 procento. E, reikia pasakyti, kad e, prisiminkime, jau 2006-2008 metais net 11 procentų buvo paklaidos dydis. Tai jau tikrai viršijo e, toleruotiną paklaidos lygį. Padėtis taigi gerokai jau pagerėjo. Jūsų nuomonėje tai ir paminėta, bet aišku, ten yra ir griežtos priežiūros politikos elementų. E, generalinis regionų direktoratas tą politiką, valdymo politiką vykdo ir visos įmanomos priemonės e, tik išaiškėjus problemams 2012 metais buvo pritaikytos, kad būtų išvengta klaidų. Bendrai e, regionų generalinis direktoratas pradėjo 90 įvairių programų įgyvendinti ir tik du kartus jos buvo suspenduotos, sustabdytos. Taigi, kai tik įmanoma, mes programų stengiamės neblokuoti, nestabdome. Be to, nuolat palaikome ryšį su valstybėmis narėmis ir stengiamės e, kartu atakuoti iškylančias problemas ir sunkumus. Be to, valstybėms narėms netikėme tolesnių lėšų tol, kol nežinome, kad vienas ar kitas projektas ir vieni kiti veiksmai yra tikrai įgyvendinti. Taip pat svarbu pasakyti, kad e, e, koks yra problemos mastas. Rezoliucijos projekte jūs kalbate daugiausia apie klaidų dažnį. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad audito rūmai nurodo kitą kriterijų e, klaidų skaičių E, FEDER yra nurodytas konkretus skaičius, bet bendrai e, klaidų skaičius neretai e, gali būti mažesnis, bet tos klaidos gali būti rimdesnės. Užtenka kartais net didelio klaidų skaičius, bet dėl to visas projektas gali būti nebeįgyvendintas. Todėl uh, E, tokį skaičiavimą reikėtų gana atidžiai vertinti. Buvo paminėta, kad 59 procentai, audito, projek, procentai projektų buvo auditų rūmų patikrinti ir kartais jų nustatytos klaidos reiškia tik tai, e, pavyzdžiui, 15 e, dienų pavėlavimą organizuojant viešai pirkimą. Jeigu, pavyzdžiui, viešasis E, konkursas buvo paskelbtas pavėlavus trim dienom, tai jau yra traktuojama kaip klaida, bet tai neturi jokios įtakos bendriųjų biudžetui ar projekto e, realizavimui. Bet lygiai taip pat reikia pasakyti, kad yra tam tikrų kokybinių klaidų, kurios yra reikšmingesnės. Kitas dalykas - e, suskaičiuojamų klaidų įvardyjimas. Projektas parengtas viešiesiems konkursams kalbėjo apie tai, kad FEDER e, padaroma klaidų skaičių būtų galima sumažinti 50 procentų lyginant su 2001 metais. Ir 2001 metais didžioji dalis tų klaidų buvo užfiksuota būtent viešosiuose pirkimuose. Taip pat svarbu pabrėžti tai, kad 52 procentai klaidų anot auditorumų Federo galėjo būti išveisto, iš, išvengta jau pirmajame lygmenyje. Ir aš gerbiamiams parlamentarams norėčiau pasakyti, kad yra manoma, jog eksantė sąlygos negalėjo būti sustiprintos. Aš e, galiu pasakyti, kad e, valdymo tarnybos e, kaip sąlygas inekvanon iškėlė tarp eksante reikalavimų, kad nebebūtų klaidų. 62 atvejais buvo patikrinti projektai ir buvo užtikrinta, kad veiksmingumas būtų nebejotinas. Penktame punkte yra kalbama apie rekomendavimą. Yra toks sakinys, kuria yra prisimenamas 2012 m. audito rūmų e, parengtas pranešimas. 2003-2006 metais auditorumai turėjo specialią programą ir bandė kad e, kas kart nustačius klaidą Europos komisija pritaikytų finansinės korekcijas ir reikalautų pakoreguoti programą. Tačiau auditorumai mane, kad kol kas, vadovantis 2006 metų duomenimis, yra per anksti įvertinti, ar e, tinkama e, kompensacija buvo nustatyta. Ir biudžeto kontrolės komitetas e, parengė ataskaitą apie 2000-2006 metų laikotarpį jam pasibaigus. Europos komisija parengė nemažai programos pakeitimų. Kitas dalykas. Nepaisant visų Europos komisijos pastangų, dar išlieka programų, kurios yra nuolat, kurios nuolat susiduria su sunkumais. Sutinkame su tuo, bet vis tik manome, kad reikėtų e, vertinti padėtį netiek optimistiškai ar netiek pesimistiškai. 2007-2013 metais klaidų kiekis sumažėjo. Ir turėjome parlamentarą e, iš Saksonijos, e, kuris visai nesinišnekėjo. Ir aš galiu pasakyti, kad Saksonijos programą yra nustatyti 49, 4,9 e, procentai klaidų. Mes labai aktyviai dirbome su to regionu ir šiandien e, Saksonijos programos yra pavyzdinės. Lygiai taip pat galėtumėm paminėti Graikiją, e, kurioje finansinės korekcijos 2000-2006 metais buvo gana didelės, bet e, dabartinių laikotarpių iki 2013 metų padėtis yra gerokai pasikeitus. Aš galiu pasakyti, kad mes labai glaudžiai bendradarbiavame su programų gyvenintojais, jas nuoratudituojame, su vertiname riziką ir stengiamės, kad problemos būtų išvengtos. Ir mes dabar galime pasakyti, kad 2011 metų DAS nebeleis e, pareikšti, kad kai kuriuose valstybėse narėse susikaupė, susikoncentravo tam tikras klaidų skaičius. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad mūsų korekticiniai veiksmai, e, nutraukimas ir sustabdymas leidžia problemas spręsti e, ankstyvajame etape prieš e, apie jas sužinant Europos komisijai. E, jeigu išiškė klaidų, neretai mokymai yra sustabdomi ir tada klaidos yra ištaisamos. Mes esame jums dėkingi už rezoliucijos projektą, kuris e, parengtas geroje dvasioje. Aš galiu pasakyti, kad Europos taryba taip pat diskutuoja, ar ta, jos rezoliucijos, tarybos rezoliucijos projektas atitiks e, jūsų poziciją, nes yra valstybių narių, kurios mano, kad ciklinė yra pusiau tuščia, yra tokių, kurios mano, kad ciklinė yra pusiau pilna. Ir mes džiaugiamės e, ponui Olbrechtui, kuris parengė politinę poziciją palankę sanglaudos politikai ir tai leis Europos komisijai kartu su valstybėmis narimis padėti pagerinti. Ir tai aš manau, kad artimiausiais metais mes sutelksime dėmesį į rezultatus, į efektyvumą, jau kai galėjome sustiprinti sistemą, mes e, spręsime legalumo ir reguliarumo problemas, jeigu jos dar egzistuoja. Ačiū pirmininkai. Atsiprašau, dar diskusija nesibaigia, nes komisijos panašų pasisakymas uh, paskatino kitus kolegas pasakyti. Prašau. Ačiū, Danuta. Sveikinu poną Olbrichto Ir turiu keletą vis tik pastabų. Koks yra mūsų tikrasis tikslas? Nebijotinai dabar vertinimas turėtų būti teigiamas, nes <clears throat> klaidų skaičius mažėja, mažėja bandymų sukčiauti. Ar tikrai taip yra? O gal mes tiesiog bandome bereikalingai vertinti kiekvieną skaičių, net ir tuos, kurie yra gerokai toli po kablelio. Pažanga tiesą pasakius, netaip akivaizdžiai įvardyjama pranešime, lygiai kaip ir e, administracinių veiksmų konsolidavimo poveikis projektams. Jeigu mes tokių dalykų nepadarysime, tai vargu ar galėsime įgyvendinti ką nors. nes toks ir yra pagrindinis klausimas. Aišku, džiugu, kad komisija imasi žingsnių taikytino nu jau naujajame programavimo laikotarpyje, stiprindama institucinę, administracinę gebėjimą. Kai kurie atvejai kurie sukėlė problemų Rumunijoje, buvo mūsų įvertinti, bet jų poveikis faktiškai buvo pakankamai a, platus ir toli siekiantis. Dar reikalinga neabejotinai patį procesą aiškinimuose tvarkyti, nes kol atkeliauja atsakymai, kol kas darėsi, tai tenai nežinia, kas nutinka. Uh, Ir pirmininkė, jūs žinote apie tą vidaus dokumentą, pasirodžiusi 11 metų vasarą, o atsakymas buvo gautas tik tai vėlai rudenį. Rumunijai net iškilo grėsmė, kad jį gali netekti finansavimo. 12 metai. Lygiai tas pa, taip pat komisija labai vangiai reaguoja ir komisija pati nebuvo patenkinta diskusijų sparta, labai daug e, šis klausimas buvo svarstytas kuluaruose, bet aš manau, komisija turi labai aiškiai visada pasakyti, kai tik reikia ką nors daryti. Ką daryti, kaip daryti ir kada turi būti padaryta. Niekada nevėlų e, priimti sprendimą dėl pagalbos sustatymo. Bet kiek tai kainuoja? Juk galų gale pati bendryja už tai sumoka. Nes jeigu narės e, gebėjimas įsisavinti lėšas yra mažas, tai tai neigiamai atsiliepia ir pačiai Europos Sąjungai. Aišku, kai kurios sumos gali būti sumažinamos tokiais atvejais iki nulio bet turi būti tam tikras teisinis mechanizmas, kuris įpareigotų valstybę narę reaguoti į teikiamus perspėjimus. Dar kitas dalykas tai yra politinis nepotizmas, kuris um, labai dažnai, kurį labai dažnai lydi sukčiavimas. Tokie dalykai vyksta ne tik Rumunijoje. Jie vyksta daug kur ir kitur. O Rumunijoje šie atvejai susijęs su tarpvalstybinėmis įmonėmis, kurias veikia ne tik Rumunijoje, bet ir už jūs, jos ribų. Todėl aš manau reikalinga labai aiškiai pasakyti, kokia turi būti sutarčių sudarimo ir sutarčių su rangovais sudarimo sistema. Sukčiavimas visada yra įmanomas, nes kai tik tai paskelbiami, paskelbiamas konkursas viešųjų pirkimų, kainos taiga automatiškai išauga. Aš manau, kad mums reikalinga užtikrinti keletą dalykų, jog lėšų įsisavinimo norma būtų pakankama ir kad būtų tinkami gebėjimai, tinkami, um, tinkamos sistemos, tikimi projektai, o daryti bet kaip aplaidžiai mums netinka. Ačiū pirmininkė. Po to, kai pasisakė keli kolegos ir po to, kai išklausėme ir pranešėją Olbricht, turėtumėm um, būti atsargus, neturėtumėm tokiamis jau tamsiamis spalvomis tapyti visos struktūrinės ir sanglaudos politikos. Ką tik pirmininkaujančios airijos ministras mums paaiškino, kad ta politika yra labai svarbi, ypač tokiuose regionuose, kuriuose yra didžiulis nedarbas ar kurie nukentėjo nuo krizės. Bet vis dėlto Jeigu žurnalistai tiesiog rašys, kiek daug klaidų yra padaryta, tai tiesiog žmonės susidarys įspūdį, kad yra švaistomi viešieji finansai. Man atrodo, kad turėtumėm išanalizuoti, kur yra piknaudžiaujama ir kur yra lėšos panaudojamos neprasmingiams projektams. Man atrodo, kad tokių atvejų neturėtų būti. Kolega Olbricht sakė, kad dažnai tokios klaidos yra siejamos su nacionalinė konkursų teisė arba viešųjų konkursų teisė. Valstybėse narėse labai skiriasi biurokratinės taisyklės. Aš pats žinau, kaip dažnai valstybėse narėse uh, darbuotojai bijo padaryti kokią nors klaidą, nes tada reikės pinigus sugražinti, o pats darbuotojas bus patrauktas atsakomybėn. Tuomet dažnai darbuotojai tiesiog nebenori dirbti. Man atrodo, kad reikia ir su tuo kovoti. Tokią problemą taip pat reikėtų spręsti. Man atrodo, kad reikėtų ateityje siekti harmonizuoti viešųjų konkursų teisę. Panašu, kad apie tai viskas ir sukasi. Būtent dėl to atsiranda visokios klaidos. Ir taip pat dėl to ir darbuotojams kyla problemų dėl įvairių projektų, kurie finansuojami iš struktūrinių fondų. Toliau dėl auditų rūmų veiklos. Dažnai audito rūmai tarsi e, prilyginami Dievui. Man atrodo, kad audito rūmų atstovai tiesiog e, viską tikrina tol, kol kažką ir suranda. Man atrodo, kad ir čia galbūt reikėtų kažkiek tai pademonstruoti lankstumą. Ačiū. Thank you. I, I'm sorry, but, but I was not... Aš labai atsiprašau, bet aš nelabai supratau atsakymą į mano klausimą. Norėčiau pakartoti. Kaip aš suprantu, kai yra pasirenkamas pasirinkami tam tikri mokėjimai, tam tikri projektai, kurie bus tikrinami, kuriuos tikrina Europos e, auditorumai, tai aš suprantu, kad tai daroma pagal tam tikrą metodologiją. Aš tuo net nebejoju. Tačiau norėčiau sužinoti, koks procentas visų mokėjimų 2011 atliktų 11 metais koks procentas tų visų mokėjimų buvo atrinktas atrankiniam auditui atlikti, koks procentas visų tų mokėjimų, jeigu skaičiuosime nuo bendro mokėjimų skaičiaus. Ar jūs galėtumėt man pateikti tos, tą informaciją? Atsiprašau, ponė pirmininkė, aš įsivaizdavau, kad jūs klausėtės apie dažnumą. Taip, jūs visiškai teisi. Aš skaičius nežinau, dabar neturiu savo dokumentų tokių, bet yra daug mokėjimų, kurie buvo atlikti įgyvendinant 317 projekt, projektų baigimo mokėjimai ir taip toliau. Audito rūmai tikriausiai geriau galėtų jums atsakyti, nes aš nesu auditorius. Aš tik galiu pasakyti, kad pirmojų atveju buvo pasirinkta 80 mokėjimų ir tai laikoma reprezentatyvėje imtimi. Komisijos, aišku, auditoriai galėtų geriau jūs informuoti apie metodologiją. Per praėjusius keletą metų kontrolės komitetas apie tai buvo išsamei informuotas ir negaliu susilaikyti nepadarė nuo vieno komentaro. Kai kalbame apie statistinę imti, tai labai svarbu šiuo atveju turėti tam tikrą homogenišką gyventojų sudėtį, kad galima būtų padaryti tam tikras išvadas. Nes Europos Sąjungoje daromi mokėjimai iš Jas gana <clears throat> sudėtingų kartais vertinti. Pavyzdžiui, viena viešųjų pirkimų metu padaryta klaida, kuri tam projektui skaičiuojama kaip šito procentinė klaida, nereiškia, kad projektas negali būti gyvendinimas. Tai reiškia, kad tokia padaryta klaida gali padaryti poveikio. Bet e, poveikis skaičiuojamas visai Europai. Todėl kai kalbame apie tai, kad e, viešųjų pirkimų metu padarytos klaidos sudaro vos ne pusę visų padarytų klaidų, tai ir pateikiami šimtaprocentiniai skaičiai, tai nereiškia, kad projektai yra nutraukiami ar nebevykdomi. Tai reiškia, kad tiesiog buvo klaida, kuri daro poveikį. O būtent viešųjų pirkimų srities metodologija bendram auditui daro didžiulę įtaką. Pirmininkė, na, bet kuriuo atveju tai reiškia, kad iš ERDF, iš ERDF buvo finansuota 300 kažkur programų, o kiekviena programa reiškia šimtus e, projektų, todėl realiai reikšminis tų netitikimų lygis yra gana menkas. Janai, ar jūs dar norite pakomentuoti? Taip. Mes tiesiog bandome surasti kažkokius skaičius. Uh, Ir pranešime yra pasakyti, kad buvo atlikta 32 tūkstančiai mokėjimų vienoje iš sričių, taigi iš viso pakankamai dideli mokėjimų skaičiai, o pasirinkta 180 mokėjimų. Tokia yra metodologija. Mes ne tik politikai, bet mes taip pat dar ir tikime, kad įmanoma objektyviai atrinkti imties pavyzdžius. Aišku, ne visiškai atsitaktinės atrankos principų vadovaujantis. Taigi, ačiū visiems už pasisakymus, o dabar a, <clears throat> pirmoji reakcija į pastabas. Na, tai sena istorija, kaip elgtis, taip kaip buvo, ar kažką daryti. Sena istorija yra kaip įvertinti klaidų lygį ir kaip įvertinti uh, veiksmų veiksmingumą. Projektai, pavyzdžiui, kurių gyvendinant nebuvo padaryti jokios klaidos, bet jų veiksmingumas yra nulinis. Taip pat yra projektai, kur aptikta klaidų, bet jie davė labai daug naudos. Taigi, kaip matote, ką reiškia projekto nauda. Audito rūmai pradėjo apie tai galvoti ir vertinti ir šio požiūriu. Kitas dalykas, šiame pranešime mesgi nekalbame apie sukčiavimą. Sukčiavimą užsijima Olafas. Auditorumai, kai kalba apie klaidas, tikrai kalba ne apie sukčiavimą. Į tą noriu atkreipti visų dėmesį. Aišku, kai žiūrite į auditorumų rekomendacijas, tai natūraliai kyla kažkoks tai klausimas ir abejonės. Tačiau kitas dalykas, kad reikalinga atlikti ir galutinį vertinimą, įvertinant padėtį vietoje. Dar labai buvo svarbi pastaba dėl penktojo punkto. Na taip, teisingai, logika turi būti aiški nes tai, kad mokėjimai stabdomi ar nautraukiami, nebūtinai padeda sistemą veikti ar ištaisyti susidariusią padėtį. Aš manau, kad tiesiog tokia egzistuoja šiuo metu tendencija. Ir tikrai reikėtų gal nuvykti į biudžeto kontrolės komiteto posėdį, kad paklausytumėt, ką ten kolegos kalba, kurie reikalauja uh, vis daugiau kontrolės, vis daug, kad dažniau būtų stabdomi projektai ir kad mažiau būtų uh, siūloma sanglaudos uh, e, politikai pinigų. Tai yra labai blogai. Reikia tada galvoti, kad, kaip į, įdėkti veiklos, veiksmų planą. Vienai par kitaip citi svarbi ir noriu visiems padėkoti už e, pastabas, už komentarus ir aš manau, kad uh, Mes norime labai aiškiai pasakyti, taip mes žinome, kad aptikta klaidų, kad yra klaidų, bet priemonės veiksmingumas yra labai didelis ir reikia klaidas naikinti, o veiksmingumą užtikrinti. Ačiū, turim nustatyti pakeitimų teikimo terminą. Tai būtų sausio 28 diena, net nežinau kada, pirmadienis atrodo bus 12 valanda. E, sausio 28-12 valanda. Tai yra pakeitimų patikimo terminas. Ir dabar perinu prie devinto darbuotarkės klausimo. Diskusija su pranešėju apie dėrybas e, Europos fondams, dėl Europos fondams taikinų bendrųjų nuostatų. Norėčiau priminti, kad visiems kolegoms ir pakaitiniams nariams yra išdalintas, išdalinta keturių stulpelių lentelė. Joje pateiktas dėrybų tekstas ir taip pat e, kompromisai daugeliu klausimų. Aš tikiuosi, kad e, tai palengvins mūsų gyvenimą. E, ponas Niselroj pasakys, e, kokia dabar būklė šiame procese. Ir aš turėčiau pasakyti, kad Konstanca labai apgailę savo, kad negali atvykti. Ji e, mano, kad Lambertas už ją ir pakalbės. Taigi, Lambertas žodis tau. Ir po to mes turėsim laiko diskusijai. Šį klausimą turiu baigti 6 valandą, nes paskui bus koordinatorių posėdis. Laiko nedaug, bet jeigu norit, galim dar rytoj tą temą pakalbėti, jeigu jinai labai svarbi. Yeah. Thank, thank you very much. In... Labai ačiū. E, dėl šio klausimo mes jau kalbėjom praeitų metų pabaigoje per Kipro pirmininkavimą ir buvo pasiektas susitarimas, kad reikės dirbti vadovaujantis E, mandatu. Taip, mes gavome mandatą lygiai tokį, koks jis buvo suformuluotas ir dėl kokio buvo susidėrėta. Mes jį priemėme ir dabar e, mes e, matome, kad visi pateiktieji tekstai, visų parlamentarų ir frakcijų pateiktieji tekstai leido parengti tokį galutinį dokumentą. Aš prisimenu, vėlai vakare prieš pat kalėdas E, mes susitarėme dėl pirmosios dalies, kai kalbėjome apie strateginės e, programos teminę sąrangą. Šešėlinių pranešėjų buvo nedaug per tas dėrybas, bet e, aš galiu, nekartodamas principų, tiesiog konkrečiai paminėti straipsnius ir trumpai apžvelgti tekstą, kurį mes turime ir kuriuo mes galėsime pasiekti, dėl kurio mes galėsime e, parengti kompromisus, susitarti. Trumpai paminėsiu straipsnius ir paskui juos peržvelgsiu. Manau, kad tai gali būti naudinga. Dėl to dabar mes pradedam šią diskusiją ir e, galbūt bus lengviau apie tai kalbėti per kitą balsavimą. Nes aš. Pirmas straipsnis. Iš karto. Iš karto paminimi penki straipsniai. Dėl to mes susitarėme ir kalbame apie čia apie Europos struktūrinius ir investicijų fondus. Paliekame tarsi e, investicijas. Naujai pirmininkaujanti valstybė kalbėjo apie lygiai tą patį. Mūsų e, užmanimas yra toks. tas investicijų fondas turi apimti visus kitus penkis. Paskui, žinoma, mes iš abiejų pusių bandėme nušlifuoti apibrėžimus. Makroregioninėje strategijoje, kaip ir jūrų strategijoje, mūsų tekstai buvo pagrįsti, buvo naudojami kompromisams pasiekti. Reikėjo šitą išbraukti, taryba pateikė pasiūlymų dėl konkrečių rekomendacijų ir tikslų, bet bet kokiu atveju antras straipsnis mums atrodo visai priimtinas. Ketvirtas straipsnis iš tiesų labai svarbus. Partnerystės pozicija ten aptarta. Šiuo atveju taryba parengė konkretų pasiūlymą, sakė taip, jūs galite tą daryti, bet turite gerbti valstybių narių institucinę teisinę bazę. Iš tiesų taip yra. Yra valstybių, kurios rengia nacionalinės programas, yra valstybių, kurių e, e, federalinių sektorių padėtis yra visai kitokia. Taigi mes išlaikėme savo dokumentą ir e, išrinktųjų institucijų reikšmės nenumenkinome. Taip pat mes sakome, kad ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai sanglaudai tos institucijos yra labai svarbios. Taryboje mes priemėme institucinę teisinę bazę, susidėrumo principas ten visada yra keliamas, taryba niekada to nepamiršta. Bendra strateginė bazė kartu su nacionaliniais reformų planais ketvirtajame straipsnėje ir penktajame straipsnėje yra aptarti. Penktasis straipsnis, vėlgi kalba apie partnerystės, daugias loksnė valdyseną. Po diskusijos mes e, nusprendėme surašyti tokį tekstą, kuris gerbtų nacionalinės taisyklės. Tokia yra ES realybė, bet e, mes pagrindinius principus tekste išlaikėme. Taip pat e, radome pritarimą tam, kad visi partneriai, ypač regionos ir vietų partneriai, yra svarbus ir visi turi dalyvauti per visus šio pasirengimo ir e, įgyvendinimo etapus. Turiu galvoje regionų politikos pasirengimą ir įgyvendinimą. Penktame straipsnėje yra paminėtas Elgesio kodeksas. Tiesą sakant, kai mes pradėjome darbą, valstybės narės Elgesio kodekso visai nenorėjo. Bet e, norėdami išlaikyti šio dokumento pragmatiškumą mes palikom tą punktą. Septintajame straipsnė yra kalbama apie horizontaliuosius principus, kuriuos mes turėtume visur paminėti, vyrų ir moterų lygybė ten yra paminėta, e, neįgaliųjų žmonių e, galimybės, nors jos yra pristatytos iš skirtingų perspektyvų, skirtingų komitetų ir frakcijų pranešėjai sutiko, kad tai būtų įrašyta. Aštuntas straipsnis, tas pats dalykas. Bio universiteto ir ekosistemo apsauga. Ta galėjome rašyti, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, dėl kurių mes balsavome priimdami savo malatą. Toliau, skaidrumas 13 straipsnis. Jame yra paminėtas e, skaidrios procedūros, kas yra labai svarbu e, mūsų mandatui. Mes e, ką tik apie tai kalbėjom prieš porą minučių ir sakėm, kad reikia mažiau biurokratijos per kitą laikotarpį. 14 straipsnis. Čia mes šio to atsisakėme. Jau pats pavadinimas e, prarastas, penki fondai nepaminėti, bet yra paminėtas nebe partnerystės, e, nebe partnerystės sutartis, o partnerystės susitarimas, nebe contract, o agreement. Tas žodis kontrakt sutartis mums buvo nepriimtinas, valstybėms narėms jis nepatiko, nes e, sakydavo, kad kalbant apie santykius tarp ES ir valstybių narių, negalima vadovautis kontraktu tokio pobūdžio sutartimi. Ta prasme, pasiekėm tokį esminį pasikeitimą. Ir dar yra vienas dalykas, mes kalbėjom apie e, greitos peržiūros e, procedūrą. Valstybės narės norėjo, kad pagal šį partnerystės susitarimą būtų numatyta mažiau nuostatų. Nuo pat pradžių norėjome sukurti integruotą dokumentą, apimanti viską. Norėjome tik išskirti kai kuriuos aiškius dalykus, kurie partnerystės susitarime turėtų būti išryškinami. Taip pat sakėme, kuriems e, reikalavimams galėtume numatyti daugiau lankstumo e, veiklos programuose. Taigi 14 straipsnis tai yra svarbu, dėl to mums pavyko susitarti, dėl naujos struktūros pavyko susitarti 15 straipsnis. Kaip pakoreguoti partnerystės sutarčių sistemą, dėl praktinės pusės mes susitarėme. 23 straipsnis programų parengimas, jis yra labai svarbus. Daugia fondis programavimas, mes kaip parlamentas dėl to balsavome, dabar jau tai yra užtikrinta, yra įvardinti konkretūs terminai, konkretūs šios datos, kada programos turi būti pateiktos Europos komisijai ir panašiai. Jeigu dėl to bus pasiektas, tai dėl to irgi buvo sutar, pasiektas gultinis sustarimas. 24 punktai yra minimas programų turinys, fondų paskirstimas išvardinamas tarp valstybių narių ir regionų dalyvaujančių regioninėse strategijose, apie kurias aš kalbėjau. Jau minėjau susitarimą E, ir minėjau, kad mes pakoregame apibrėžimus. E, rodikliai, pagal kuriuos mes galime apibrėžti veiksmus. 25 punktas. Tik porą dalykų norėčiau išskirti. 25 punkte yra kalbama apie horizontalų kompromisą, apie skirtumą su bendraja strateginė baze ETC programos, e, kaip žinia, gali būti patvirtintas gerokai prieš partnerystės susitarimo patvirtinimą 26 straipsnis programų nuostatos, atsižvelgiant į horizontaliuosius principus. 5, 7 ir 8 straipsnių jau apie taip kalbu. Dar vienas labai svarbus straipsnis - 87 Ten kalbam apie opera, veiklos programas, operacinės programas, jų turinys, prieimimas, pakoregavimas. Ir čia taryba norėjo daugiau lankstumo ir buvo numatyta, kad veiklos programos galėtų būti padalintos. Galima labai detaliai išsiaiškinti, kas galėtų būti tvarkoma kitaip negu numatyta partnerystės susitarime. Galite perskaityti ir 93 straipsnį, ten yra minimi bandomieji projektai. Iki 5 milijonų yra sumažinta nuo pirminių 10 milijonų. Turbūt tai ir yra svarbiausi dalykai. Tada kyla klausimas kolegams. Visos tos diskusijos jau vyko. 12 trilogų vyko. Jūs žinot, kaip kas rutuliojosi. visame šiame darbe mums padėjo ir šešėliniai pranešėjai. Manome, kad pasiekėme priimtiną visiems kompromisą. Todėl ir pasakėme taip. Sutikome su jų požiūriu Elgesio kodeksą, tai yra traukta į dokumentą. Todėl ir reikėjo pateikti papildomą e, Europos komisijos tekstą dėl to, kaip tas darbas galėtų būti atliekamas. Europos regionų taryba turėtų tai e, daryti. Yra nemažai tekstų dėl retrospektyvių aspektų. Aš galiu su jais sutikti. Jūs žinot, valstybės narės jau dabar pradeda renktis partnerystės susitarimams. Jos tai turi daryti, nes kitaip 2014 metais bus neįmanoma pradėti dirbti. Valstybės narės norėjo, kad jos nebūtų baudžiamos Jeigu kai kuriuose pasirengimo dalise nebus numatyta galimybių pakeisti susitarimo. Visa tai yra surašyta tekste. Visa tai yra e, pagrysta, ne mes tai sugalvojom, valstybės narės to prašė. Jo sakė, kad reikia e, mums galimybių pasirinkti ir mes norim jau turėti šitą parengto oficialiai E, prieš važiuodami namo. Taigi toks yra tas dokumentas. Dabar kalbame apie bendrą strateginę e, bazę su airiais ir kalbame apie teminę koncentraciją. Labai detaliai tuos tikslus vertame, ypač tem, ketvirtą ir septintą teminius tikslus. E, dokumentai toje srityje turi būti priimti. Parlamentas e, tuos dokumentus jau priėmė, e, pirmosios diskusijos jau vyko. Dėl ESF socialinio fondo, dėl jo buvo balsuota, dėrėtasi ir užimtumo komitete tie klausimai jau aptarti. Mes puikiai žinome, kad mes kaip pranešėjai savo reglamente turėsime viską numatyti Tačiau materialiai mes negalime visko priimti, kas buvo numatyta per balsavimą ar per dėrybęs dėl ESF. Vienas dalykas yra išlaidos. Taryba pateikė kitą. planą, kuris turėtų būti skiriamas ESF skirtingoms paramos kategorijoms. Mes savo tekste prašėme daugiau sklandumo. Sakėme, taip maždaug preliminariai turėtų būti numatyta ir mes e, vadovausimės Europos komisijos pasiūlymu. Mes paraginome, kad Europos komisija pateiktų konkrečių pasiūlymų, nes realybėje viena vertus matome, kaip valstybės narės yra įpratusios išlaidas organizuoti ir kokia bus nauja sistema. Susidaro labai didelis e, e, skirtumas. E, komisijos narys ponas Sandoras, aš manau, pateiks šitą. Mes prašėm, kad jis pateiktų konkrečių pasiūlymų, e, kad galėtume kuo greičiau e, su savo mandatu kuo daugiau padaryti. Taigi aš viską apžvelgiau, pa, įvertinamas kiekvienas straipsnis, gal kitą kartą jau nebereikės kartoti. Ir galbūt per. Uh, rezultatų pasieksime per kitus etapus, strateginę bazę, teminę koncentraciją ir panašiai. Galėsime jau taip tarnėti. Galbūt galim dar neformaliai baigti, bet jau pasirengti balsavimui, kaip aš jau sakiau šiandien. Uh, like the... Ačiū. Dabar, manau, galime pradėti diskusiją. Galite pateikti klausimų. Janas Olbrichtas. Noriu užduoti klausimą dėl Elgesio kodekso. Kaip toli pažengta susitarimo siekiant. Kokiu būtų dar klausimų arba pastabų, klausė pirmininkė. Klarska Bobinska, prašom. Labai ačiū pirmininkė, kad suteikite žodį, aš gal perėsiu anglų kalbą. Tikrai, kolega viską gerai žino, dalyvavo dėrybose, bet aš įsivaizduoju, kad ne viskas taip paprastai atrodė, kaip iš čia papasakojo, nes tikriausiai dėrybos nebuvo lengvos, todėl noriu padėkoti ir turiu vieną trumpą pastabą. Atsirado naujų aplinkybių ir galbūt galėtume pagalvoti, ar nevertėtų į jas atsižvelgti, Mano pranešimas sanglaudos ir energetikos klausimais buvo patvirtintas praėjusią savaitę Strasbūro plenarinėje sesijoje. Mes rengėme tos pranešimus glaučiai bendradarbiaudami su ALDE frakcija ir beje jiems pritarė didžioji parlamento narių dauguma. Tai galbūt kai kurie dalykai, kurie dar nauji tuo tarpu, tačiau jau patvirtinti parlamento galėtų būti įtraukti į mūsų kitą dėrybų etapą. Ačiū. Kas dar nori pasisakyti? Mikos Kristopelas ir paskiau Kornelį Ep. Aš nelabai gerai supratau, kaip yra su Elgesio kodeksu ir partnerysės susitarimais. Aš žinau, kad uh, Kai kuriuose šalyse nėra jokio regionų dalyvavimo įstatymo, sako kalbantysis, numatančio, kad regionai dalyvauja rengiant veiklos planus. Bet aš manau, kad toks regionų dalyvavimas yra labai svarbus dalykas, tik tai gaila, kad nėra kai kuriuose šalyse jokių nacionalinių teisės normų. O projektams, regioniai plėtrai apskritai, tai būtų svarbu, Aš nelabai gerai supratau, turgi, kokio kompromiso pasiekta. Ar numatytas kažkoks procedūrinis formalus dalyvavimas? Kaip kaip jie galėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procese ar jie gauna, turi galimybę susipažinti su galutinė veiklos planų projekto dalimi prieš pradedant pritarti projektams. Labai ačiū pranešėjai, jis tikrai puikiai padirbėjo. Turiu tik vieną klausimą. Jūs pabaigoje sakėte, kad yra pritarimas daugelio atveju, tačiau ne dėl procentinių dydžių. Gal galite patikslinti, ar čia kalbama apie skurdo ribą, skurdo kvotą, ar vis dėlto yra ir kažkokios kitos diskusijos apie procentinius dydžius? Uh, I, I other... Ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti, tai žodis pranešėjui. Ačiū. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo ESF. Yra susijęs su Europos komisijos pasiūlymu. Apie tai, kiek lėšų turi būti paskirta ESF. Tai yra vienintelis procentinis dydis, apie kurį kalbame diskutuodami su taryba mes supratome, kad e, taryba skirtingai supranta, kaip viską reikėtų įgyvendinti, skirtingai negu kad Europos komisija. Mes, kaip Europos parlamentas, pasakėme, kad preliminariai vadovaujamės Europos komisijos pasiūlytais procentiniais dydžiais. Taigi, Mes e, galime pagalvoti apie praktinius būdus, kaip viską įgyvendinti. Dar kartą pasakysiu, kad tai atitinka ir mūsų, ir tarybos mandatą. Kaip jau sakiau anksčiau, mes tikimės, kad e, ponas Andor pateiks minčių, kaip viską gyvendinti ateinančiais metais. Šiuo metu mes e, nagrinėjame skirtingus požiūrius, bandome kažkaip susitarti, pavyzdžiui, dėl tos sistemos, kuri veikia dabartiniu periodu. Pagal dabartinę sistemą valstybė narė gali lankščiau atsižvelgti į įvairių regionų ar miestų poreikius, turėdama tam tikrą voką. Taigi yra tam tikras lankstumas, bet vis dėlto dar yra ir netitikimų tarp to, ko nori taryba ar ką siūlo komisija. Tiesą sakant, mums artimesnis komisijos požiūris negu kad tarybos požiūris, bent jau šiuo metu. Toliau. Dėl penkto straipsnio. Čia mes atsižvelgiame į partnerystės principą, kaip visą tai turi būti gyvendinta valstybėse narėse. Be abejo, valstybės narės turi vadovautis reglamentu. Nelabai svarbu, kokia yra šalies santvarka. Svarbu tai, kad valstybė narė atsi... sukurtų atrankinės valdybas, atsižvelgtų ir kitų partnerių darbą. Mes e, turime duoti tam tikras gairias. Viskas yra būtent taip. Mes nesikišame į valstybių narių sistemas, jos labai sudėtingos. Bet jeigu jūs norite gauti lėšų kitų finansavimo laikotarpiu, jūs turite laikytis iš ankstinių sąlygų, kurios yra išdėstytos reglamente. Toks yra atsakymas. Tai būtent taip ir veikia subsidarumo principas. Valstybės narės prisėma savo atsakomybę. O tuo pačiu metu yra įtraukiami visi partneriai. Toliau Jan Olbricht klausimas dėl Elksenos kodekso. Be abejo. Ką aš galiu pasakyti dabar? Mes, e, mums reikia tokio elgsenos kodekso. Kaip jį gauti? Deleguoto aktų forma. Europos komisija, kaip mes jau ir susitarėme, pateiks pasiūlymą dėl deleguoto akto. Punkte 5.3 yra nuostata dėl tų pagrindinių elementų, kurie turėtų būti išdėstyti. Taryba turėtų pritarti tokiai, tokiam Elksenos kodeksui ir susitarimui dėl partnerystės. Taigi dėl to aš ir suteikiau šiek tiek informacijos apie tai, ką reikia įtraukti į teisinį aktą. Tai buvo būtina, norint, um, kad ateityje neatsirastų kažkokių tai nenumatytų staigmenų. Taryba įtrauks Europos parlamento deklaraciją dėl to, kad vėliau reikės deleguoto akto. Toliau kita kol E, kolegė Pabinska jau išėjo, bet ji yra teisi. Taip, mes turime mandatą ir tai yra labai svarbu. Mes anksčiau apie tai diskutavome, kai nagrinėjome pranešimą dėl Connectivity Facility. Jeigu reikia kažkokių tai pokyčių, gerai, apie tai mus informuokite ir tada balsuosime, bet aš dabar nematau jokio skubaus poreikio. tai vis dėlto gali būti ir taip, kad pranešimas savo iniciatyvą įtakos mūsų diskusijas. Kai mes kalbėsime apie konkrečius straipsnius arba netgi ir balsuosime dėl galutinių rezultatų šiame komitete. Visą laiką yra galimybių viską įtakoti, bet dabar nekeisime mandato. Tai yra vienintelis turimas pagrindas, būtent mandatas. Man atrodo, kad mes galime dirbti būtent tokiu pagrindu. Dar kartą leiskite pakartoti, kad tai reikia atsižvelgti viso proceso metu. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai mano štai ką. Ko gero gali būti primtina tai, dėl ko mes dabar susidėrėjome. Jau yra e, partnerystės sustarimas, kažin ar dėl jo vėl reikėtų iš naujo pradėti dėrybas. Kolegė Bobinska sakė, kad ko gero dėrybos bus sunkios, tai visiškai teisinga, bet galų gale bus kažkoks rezultatas. Pirmininkė, jeigu daugiau komentarų nėra, tai aš norėčiau padėkoti Lambert už visą suteiktą informaciją. Kolegas ypač tuos, kurie niekada nedalyvavo dėrybose, tarptautinėse, tarp institucinėse dėrybose, norėčiau informuoti, kad mūsų išplatintas keturių skilčių dokumentas yra vidinis darbo dokumentas skirtas institucijoms, kurios dalyvauja dėrybose. Be abejo, šiame dokumente yra atspindėta likščiolinė pažanga dėl strateginių programų Dėrybų rezultatą patvirtino dėrybinė komanda, parlamente taip pat ir taryba, bet be abejo viskas dar gali keistis. Dar nėra baigtas visas procesas. Ir čia dar kartą pakartosiu tą sparnuotą frazę, nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko. Taigi Būtent toks yra ir šis dokumentas, dar jis tikrai gali keistis, ypač tai, kas yra trečioje skiltyje. Tai to nepamirškite, susitikdami su įvairiomis susijusiomis pusėmis, procesas dar tebe vyksta, darybos dar tebe vyksta. I, I, I like ask... Norėčiau pasiteirauti, ar komisija kuri taip pat dalyvauja šiame sudėtingame procese, dar nori kažką tai pasakyti. Taip, ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Europos parlamentą kaip šio proceso dalyvi. Tikrai parlamentas pačioje dar proceso pradžioje pateikė savo dokumentą. Aišku, yra dokumente vietų, kurios komisijai patinka daugiau, yra ir kai kas, kas nelabai patinka. Vis dėlto tai yra parlamento tekstas, tai yra būdas judėti priekį. Ir tikrai ačiū parlamentui už tai, kad jis gina tam tikrus svarbius elementus, kurie yra ir komisijos pasiūlyme. Dėl nuskambėjusių klausimų. Vienas iš įsipareigojimų tarp institucinėme sustarime buvo tas, kad komisija visiškai netrukus pateiks pasiūlymą dėl Elksenos kodekso. Tai buvo padaryta, pasiūlymas buvo išplatintas ir valstybėms narėms, ir Europos parlamentui. Ir Apie tai visiškai netrukus galėsime padiskutuoti. Dabar dėl tos pastabos, dėl regioninių institucijų traukimo. Čia norėčiau šitą pridurti prie to, ką pasakė ponas Van Nistelrooy. Kaip kad nurodo straipsnis 5.1, valstybės narės iš tikrųjų gali organizuoti partnerystę su kompetitingomis vietos ir regionų institucijomis. Uh, Būtent tokį papildymą šiam straipsniui pasiūlė komisija tam, kad viskas būtų aiškiau. Na ir galiausiai dėl ESF dalies. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu komisijai. Panašu, kad Europos parlamento pozicija artimesnė mums negu kad tarybos. Šiuo metu, kai yra ekonominių sunkumų, Mums reikia pakankamos išteklių kritinės masės tam, kad galėtumėm investuoti žmogiškai kapitalą. Būtent tokia mintimi pagrystas komisijos pasiūlymas. Man atrodo labai svarbu ir toliau vadovauti šią mintimį tolimesnėse diskusijose trilogio. Ir paskutinė pastaba dėl Airijos pirmininkavimo. Mes labai džiaugiamės Airijos įsipareigojimais pasistengti susitarti dėl paketo prieš vasaros atostogas. Mes labai norėtumėm e, padėti šiam komitetui siekti tokio tikslo. Ačiū. Ačiū, man labai patiko ypač pastaroji jūsų pasisakymo dalis ir džiugu, kad komisija yra patenkinta, kad teigiamai įvertina, bet šiuo atveju tai tikrai jūs negalite būti nepatenkinti. Dabar dėl socialinio fondo dalies Manau, kad visiškai aišku, jog tai vienas sudėtingiausių klausimų ir ko gero mes jo neišspręsime dar ilgai. Teks palaukti dėrybų, pažiūrėti, kas bus nutarta <clears throat> vasario taryboje. Nors taryboje sutarimą pasiekti bus labai sunku teisingai buvo pastebėta, kad šiuo sudėtingu laiku reikalinga kritinė lėšų suma, kuri leistų atlikt, padaryti investicijas. Be to mes turime atsižvelgti į kai kurių regionų specifinę padėtį, nes jiem reikės pereiti iš konvergencijos regiono grupės į labiau įsivyščiusio regiono grupę, tai yra pereiti iš vienos kokybinės kategorijos į kitą. Labai dažnai <clears throat> tokiais atvejais 12-15, kartais net 50 procentų lėšų netenkama ir kyla aišku grėsmė gaunamų lėšų veiksmingam panaudojimui. Taigi, daugmaž aišku, kaip ir kas turėtų būti padaryta. Reikia investuoti Europoje, bet nereikia kurti um, tokių sąlygų, kurios neleistų pasiekti reikalingo veiksmingumo. Taigi tiek, o dabar manau, kad mes galime baigti <clears throat> diskusiją šiuo klausimu ir toliau vyks koordinatorių posėdis. Prašau visus, kurie neturi būti posėdėje, palikti, išeiti iš salės. Tikiuosi, kad koordinatoriai jau yra salėje arba pakeliui. Ar kas nors galėtų paskambinti Fransuai Ranfolsijui? Good.